Colleagues, I think uh, we will start the, the meeting. Kolegos, manau, kad galėtume pradėti posėdį. Noriu Jūs taip pat informuoti, kad šis posėdis yra transliuojamas per internetą. Taigi, kaip visada, bandykite šypsotis. Šiandien pas mus atvyko komisaras Johannes Hanas, kuriam tuo jau suteiksiu žodį, tačiau pirmiausia, norėčiau, norėčiau paminėti keletą punktų. Pirmiausia, Darbo atvarkės tvirtinimas. Vienuoliktas klausimas. Tai yra ponios Rodė Kratsa pranešimas. Yra išbrauktas iš darbo atvarkės jos prašymu ir atidėtas iki posėdžio birželio mėnesį, 3 birželio. Taigi, jeigu pritarsite šiam pakeitimui, o kitų prašymų darbo tarkė keisti nebuvo, tuomet galėtume patvirtinti darbo tarkę. Kitas dalykas yra susijęs su protokolo tvirtinimu, tai yra praėjusio posėdžio įvykusio kovo 17-18 dienomis tvirtinimas. Protokolai pateikti ir išdalinti visiems komiteto nariams ir protokolas bus laikomas patvirtintų posėdžio pabaigoje, jeigu nebus pateikta prieštaravimo. Trečias dalykas, trečias klausimas, tai yra pirmininkės pranešimai. Turiu vieną labai trumpą informaciją tikriausiai pamenta, kad mes nusprendėme dar gruodžio mėnesį nusiųsti delegaciją į Paryžiaus regioną. Tai būtų 28-30 balandžio dienomis. Dešimt kolegų iš šio komiteto vyks į Prancūziją. Keturi iš jų yra iš Prancūzijos, o vizito tikslas yra įsitikinti, kaip įgyvendinama mūsų politika ypač Prancūzijos miestų kontekste. Toliau noriu perėti prie ketvirtojo darbo tarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisaru Johannesu Hanu. Ir, aišku, komisarė, pirmiausia, jums suteikiu žodį. Prašau informuoti mus apie tai, kas yra jūsų nuomonė svarbu sanglaudos politikos e, kontekste. Prašom. Ačiū, Danuta. Ponios ir ponai, aš džiaugiuosi pirmą kartą padiskutuoti su jumis čia šiuose rūmuose. Aš manau, kad mes dar daug kartą kartu susitiksime ir po šio susitikimo. Mes dabar praktiškai esame e, atsidūrę aktualaus programavimo periodo viduryje. Ir manau, kad po šio laikotarpio mes turėsime būti jau įgyvendinę apie 2 milijonus įvairių projektų. Tai būtent 2 milijonai galimybių atsiveria Europai, kad Europa galėtų jomis puikiai pasinaudoti, kad mūsų piliečiai ir pilietės, kaip tik būtent šiais laikais, tokiais sudėtingais laikais, galėtų pasinaudoti tomis puikiamis iniciatyvomis ir pasinaudoti priemonėmis įvairiomis, kad galėtų pajusti, kad Europa vis dėlto stovi už jų nugarų, kad jie, joms, jiems padeda ir kad e, Europa vis dėlto imasi tam tikrų e, priemonių, kad e, prižiūri įvairius ekonominius procesus, kad vyksta įvairūs taupimo procesai ir kad mes vis dėlto atsižvelgėme į savo europinę perspektyvą. Aš jau sakiau, kad nėra jokios kitos alternatyvos regioniniai politikai. Ir jeigu yra kokia nors kita alternatyva, tai ji turėtų būti dar geresnė už dabartinę regioninę politiką. Tai būtent, e, kad mes siektume kuo daugiau reformų šioje politikoje. Mes e, turime išnaudoti šios metus, 2010 metus, tai yra lemtingi metai, būtent mūsų būsimai sanglaudos politikai, kad mes galėtume ją suformuoti taip, kad ji išliktų ir ateityje, kad ji e, judėtų 2020 m. Europos strategijos linkime. Būtų numatytas ir biudžetas, persvarstytas biudžetas regioniniai politikai. Prieš keletą dienų mes parengėme E, pirmąją ataskaitą e, nuo 2000-2010 metų laikotarpiui ir ten yra pažymėtini tam tikri akivaizdus rezultatai. Tai būtent, kad mes sukursime 1,4 milijonus darbo vietų, kad 20,5 milijonai mūsų piliečių galėtų pasinaudoti kanalizacijos arba kitų komunalinių įrenginių e, teikiamomis galimybėmis, kad jų būčiai būtų suteikti tam tikri pagerinimai. Žinoma, tai yra ilgas kelias, yra daug pasiekimų, tačiau yra ir problemų, kurias reikėtų pašalinti. Paaiškėjo, kad e, vis daugiau investuojame į augimą ir darbo vietų kūrimą. Taip pat tris kartus padidėjo E, lėšos skiriamos e, nuo pastarojo programavimo laikotarpio e, moksliniams tyrimams, inovacijoms. Taip pat dedamas vis didesnis akcentas ant šių procesų. Žinoma, eksantė jau vertinimai įvyko ir ekspost vertinimai įvyko ir jais remiantis mes galime kažką spręsti apie mūsų būsimą raidą. Taigi aš norėčiau dabar papasakoti apie naujausius pasiekimus ir pasidalyti mintimis su jumis. Prieš keletą savaičių aš e, manau, kad e, mes e, galėjome pateikti puikų, puikią strateginę ataskaitą. Tai būtent ten buvo pristatytos naujos priemonės sanglaudos politikos ir 27 valstybės narės galėjo pateikti savo nacionalinės strateginės ataskaitas ir įrodymus, kaip įgyvendinami mūsų bendri tikslai. Nes būtent e, bendras administravimas tai ir reiškia bendra atsakomybė. Ir aš norėčiau šioje vietoje padėkoti valstybėms narėms už jų puikų įnašą. Manau, kad e, šios jų ataskaitos ir jų darbas yra puikus pagrindas ateities ataskaitoms ir e, jomis remiantis mes galėsime priimti ir kitas ateities priemonės. Tai yra įsipareigojimas tam tikras valstybių narių siekti tam tikros regioninės politikos krypties. Būtent tai yra priemonė, kad mes galėtume pasiekti daugiau skaidrumo, daugiau atskaitomybės, galėtume būti labiau matomi ES piliečiams. Ir kokiosgi yra išvados ir rekomendacijos ateičiai. Aš pradėsiu nuo teigiamų poslinkių. E, valstybės narės padarė didžiulę pažangą tiek įgyvendinamos programą, tiek rinkdamosi projektus, tiek finansuodamos projektus. Taigi šiuo metu situacija yra tokia, kad 23 e, milijardai eurų yra jau asignuoti projektams. Vadinasi, tai yra 27 procentai vidutiniškai. Jūs žinote, kad mus dabar ištiko e, ekonominė krizė ir šitas bendras e, finansavimas e, iš nacionalinių biudžetų yra pakankamai sudėtingas, tačiau mes pasiekėme puikių rezultatų ir mes praktiškai išliekame tam pačiam lygmenyje, kaip ir per praėjusią programavimo laikotarpį rezultatai jau daug žada. Iš 14 e, valstybių narių mes gavome ataskaitas, kad e, buvo sukurta 350 tūkstančių darbo vietų. Tačiau reikia, žinoma, atsižvelgti ir į problemas. Projektai kai kuriuose srityse vykdomi truputį per lietai, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje E, įgyvendinant, pavyzdžiui, plačiajuošio interneto prieigas ir ryšį, arba, pavyzdžiui, didinant administracinius gebėjimus. Šitą punktą aš norėčiau e, pasiaiškinti plačiau, nes iš tikrųjų projektai vėluoja e, ne todėl, kad trūksta finansavimo, bet yra kitų priežasčių, kurie trukdo laiku įgyvendinti projektus. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje ES teisės aktai dar nėra perkelti į, į nacionalinę teisę. Todėl nėra tam tikro pagrindo, kad būtų atitinkama ES reikalavimams. Čia būtent aš kalbu apie didelius projektus, kurie turėtų būti gyvendinti. Tam reikėtų tam tikrų įstatyminių nuostatų, tam tikro europinio pagrindo, o jo nėra. Todėl aš norėčiau e, paprašyti jūsų, kad e, vis dėlto paragintumėt nacionalinės vyriausybės atsižvelgti į tai, nes mums reikia tam tikro teisinio pagrindo. Yra tam tikra asimetrija tarp e, valstybių narių, visos jos skirtingai renkasi prioritetus ir projektus. Antra vertus, čia aš norėčiau pabrėžti šį dalyką, žinoma, ši strateginė ataskaita tai tarsi yra momentinė nuotrauka. Tai, tai tarsi yra šio momento įtvirtinimas dokumentuose, kuris būtent ir atsispindi nacionalinėse ataskaitose. Nes būtent galbūt e, vėliau situacija šiek tiek pasikeis, galbūt dabar politinė situacija kai kur nėra uh, tinkama įgyveninti projektams. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės kai kada e, duomenys mums pateikė, pavyzdžiui, e, šių e, arba praėjusiu metu ar, lapkričio gruodžio mėnesį, nors turėjo jos pateikti birželio mėnesį, arba netgi dar vėliau jos pateiks. Ir todėl būtent yra tam, tikra, tam tikras netitikimas tarp įvairių informacijų pateiktų. Ir čia vis dėlto galima pastebėti, kad, sakykime, yra tam tikri pokyčiai. Nuo metų pradžios mes smarkiai pajudėjome į priekį. Tačiau aš norėčiau paraginti valstybės narės, kaip jau sakiau, E, paskatinti projektų įgyvendinimą ir e, užtikrinti, kad projektams skirtos lėšos bus tinkamai ir panaudotos. Nes mes visi sutarėme dėl to, kad e, regioninė politika yra neskirta taupyti pinigams, bet regioninė politika yra skirta tam, kad lėšos būtų veiksmingai investuojamos. Būtent, kad būtų skatinama regionų plėtra, kad būtų tvari plėtra skatinama. Nes, o dabar, kai kada valstybės narės sako, kad mes va tiek ir tiek tų lėšų sutaupėme. To nereikia. Iš esmės, tos lėšos yra skirtos įgyveninti geriems projektams, kurie skatintų regioninę sąglaudą ir plėtrą. Jie neskirti taupimui. Tie pinigai. Uh, Kitas dalykas tai yra bendras finansavimas. Jisai turėtų būti šis principas bendro finansavimo išlaikytas ir toliau, nes tai yra valstybių narių įsipareigojimas tęsti regioninę politiką. Nes tas bendras finansavimas kaip tik ir skatina regioninės iniciatyvas ir regioninę politiką. Iš esmės, Dabar, kalbant apie sąjungos politiką, reikia atsižvelgti ir 2020 metų Europos strategiją ir reikia atsižvelgti į tam tikrus dabartinius pokyčius. Nes sąjungos politika yra puikų priemonė skatinti užimtumo didinimą, taip pat tvarę ekonomikos plėtrą. Ir Sąjungos politika yra vienas iš kertinių elementų šitos 2010 m. Europos strategijos. Augimas turi būti visų pirma ekologiškas, integratyvus ir inovatyvus. Ir tam reikia mobilizuoti visas turimas lėšas. Ir sąjungos politika čia būtent ir sukuria tokią struktūrą, nes apriepiame visi sektoriai Ir regionams siūlomi tam tikri sprendimai atsižvelgiant būtent į e, būtent Europos lygių vystomą sanglaudą. Regioninė politika, kaip mes ją visi įsivaizduojame, ir tai reikia dažnai pakartoti, būtent reikalauja, kad į regionus būtų atitinkamai investuojama. Ir čia mums reikia vartoti šitą savoką - investicijos, o ne, e, pavyzdžiui, donorystė arba rėmimas arba kokios nors pašalpos arba dovanos. Mes turime investuoti. Tai būtent, kad e, tai turi būti investicijos, kurios turi tam tikrą gražą. Žinoma, ta graža gali būti įvairiausių būdų. Jis gali būti nebūtinai piniginių pavydalų. Tiesiog mes turime siekti, kad Europos ūkis auktų tvariai ir prie to turi būtinai prisidėti regioninė politika. Ir čia mes siekiame, žinoma, kartu ir mūsų piliečių gerovės didinimo. Mes viena vertus turėtume atkreipti dėmesį į atskirus prioritetus, tačiau antra vertus mes turėtume būti maksimaliai lankstus, kalbant E, apie šių e, programų ir projektų įgyvenimą e, keliuose šimtuose regionuose. Taigi regioninė politika dabartinė galioja iki 2013 metų ir, ir, ir asignuota yra apie 86 milijardai eurų moksliniams tyriams, inovacijoms, 48 milijardai klimato kaitai. Tai būtent, kad e, transportas ir energetika būtų e, nekenksmingi aplinkai. Čia dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes turėtume užtikrinti, kad e, įgyveninant projektus ir apskritai politiką mes būtume maksimaliai lankstus, atkreiptume dėmesį į regionų silpnybės ir stiprybės. Mes praktiškai e, mes galėtume nustatyti regiono unit sharing proposition. Tai būtent e, čia būtų apibendrintas visos regiono charakteristikos, jo stipriosios ir silpnosios vietos. Tai būtų svarbu. Čia nuo pat pradžių labai vertėtų įterpti regioninę politiką ir diskusijos apie ją 2020 metų Europos strategiją. Ir čia, pavyzdžiui, su rinkėjais arba apskritai su politikais galima e, diskutuoti, kokia būtų nauda, jeigu mes apibrėžtume atskirus Europos tikslus. Tai būtų Europos globaliniai, pasauliniai tikslai. Mūsų tikslas, pavyzdžiui, yra, kaip pasakytų e, nacionaliniai mokslininkai, kad 3 procentai asignavimo būtų skirta moksliniams tyrimams. Ir tai būtų mūsų tarsi riba, tarsi gairės, kiek mes turime investuoti į tam tikrus tikslus. Ir e, mes turėtume į globalinius tikslus įtraukti ir ryštingus nacionalinius tikslus, ko siekia atskirus valstybės narės ir jų regionai. Ir taip galėtume kurti dar išninkesnius Europos tikslus. Aš manau, kad tai būtent svarbiausia išvada iš Lisabonos strategijos. Mes turime Europos ryštingus tikslus perkelti į ryštingus nacionalinius tikslus. Būtent tik taip pasieksime sėkmės. Tiesiog mes turime atsižvelgti į tai, kad tikslai būtų įgyvendinami ir kad jie būtų įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu, kad jie nebūtų iliuziniai tikslai. Tik taip mes galėsime pasiekti, kad 2020 e, metų Europos strategija bus įgyvendinta. Mes turime taip pat struktūrinės problemas išspręsti ir užtikrinti, kad e, vienoj ar kitoj vietoj, pavyzdžiui, kils tam tikros problemos, kurios galėtų pakengti Europos gyvenimo modeliui. Spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje e, pristatysime e, penktąją sąnglaudos ataskaitą, kuri turėtų vis dėlto pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl diskusijų mūsų sanglaudos politikos ateities. Ir aš manau, kad šita ataskaita turėtų būti priskirta mūsų strateginėms iniciatyvoms, e, kuriant darbo programą regioninėje ir sangaldos politikoje. Vadinasi, mes turėsime sustiprinti mūsų sanglaudos politiką. Tokia yra komisijos nuomonė. Be to dar e, pavasarį arba gal vasaros pradžioje arba po vasaros atostogų. Pateiksime du komunikatus dėl, dėl naujovių ir tvarios plėtros. Ir aš pakviečiau kit, kitus komisijos narius ir generalinių direktoratų atstovus bendradarbiauti, kuriant šitas komunikatus, kad mūsų požiūris būtų integruotas, visa apimantis Ir dar e, paskutinė pastaba dėl biudžeto peržiūros. Sanglos politikos e, užduotis nesumažėjo, netgi priešingai. Tikriausiai nenustepsite. Ir e, ponė Danuta Hübner puikiai žino, apie ką aš kalbu, kad e, jau nuo mano darbo pradžios mes sudarėme didžiulį sąrašą su pageidavimais, kokios programos ir projektai turėtų būti gyvendinti o jų yra daug daugiau negu praėjusiais metais. Ir mes žinome, kad sąjungos politika vis dėlto neveltui yra vykdoma. Uh, jinai negyvena vien tik tai uh, orų. Tam reikia tam tikro biudžeto, tam tikrų lėšų. Nors, žinoma, e, kalbant absoliučiais skaičiais, sąjungos politikai nėra skiriamas didžiulės lėšos. Tačiau, bet kokiu atveju, mes turime siekti, kad tos lėšos, kurias mes gausime, būtų efektyviai panaudojamos ir teiktų mums naudą. Ir dar vienas dalykas yra svarbus, aš norėčiau paprašyti jūsų, kad visam parlamente arba mm, frakcijose padiskutuotumėte ir pasistengtumėte į regioninę politiką įtraukti ir sektorių politiką būtent, kad e, biudžetas būtų nefragmentuojamas, nesuskaidomas mažyčiais, mažytėmis eilutėmis, kad būtų bendras globalinis požiūris išlaikytas. Mes e, naudo, e, taip pat pasitengsime pritaikyti naujus finansavimo modelius, kad būtent pakeistume, pakeistume tam tikras nuostatas, kultūrinės nuostatas įgyveninant projektus. E, nes e, dabar egzistuoja tokia tvarka, kad e, praktiškai atskaitomybės gal nėra per daug didelis už gautas lėšas. O vėliau, jeigu mes traktuosime šitas anglos politikos lėšas kaip investicijas, tada žmogus jau pagalvos arba institucija, ar verta investuoti į tą, į tą objektą, jeigu vis dėlto vėliau reikės atsiskaityti už tai. Be to, e, dar kita svarbi tema yra supaprastinimas, tai, tai yra ir nuostatų, ir taisyklių supaprastinimas, be to mes tenksimės išvengti tam tikrų kompensuojamų klaidų skaičiaus didėjimo ir tarp e, rinkos e, ir regionų generalinio direktorato diskutuojama dabar dėl viešųjų pirkimų nes būtent tai yra tos sritis, kuriuose atsiranda daugiausia klaidų. Ir jeigu mums pavyktų surasti tam tikrą pusiausvyrą, sukurti e, tam tikrą viešųjų pirkimų sistemą, kuri būtų solidi ir patikima, tada mes taip galėtume prisidėti prie E, efektyvesnio lėšų panaudojimo ir, ir projektų įgyvendinimo. Taigi ačiū uždėmesi Jums ir jau iš anksto džiaugiuosi būsimą diskusiją. Uh, much, ačiū. Komisarė, mėly kolegos, galime pradėti diskusijas. Ir paprastai visų pirma žodis suteikiamas koordinatoriams, tačiau nemačiau jokių uh, prašymų iš koordinatorių, jokių ženklų pasisakyti. Ponas Manistelroj, prašau. Uh, like, ik wil graag eh, de commissaris danken. Ik roep ook mijn mede. Norėčiau padėkoti komisarui Han. Kalbėsiu trumpai. Vis pirma, noriu padėkoti už sutiktą informaciją. Jūs buvote nusiteikęs labai pozityviai po jūsų klausimo. Jūs e, pateikite tikrai pozityvios informacijos, tačiau turiu porą klausimų. Kokiu mastu jūs dalyvaujate, e, rengėtės dalyvauti tarpinėje finansinės perspektyvos peržiūroje? Uh, tikriausiai viskam vadovaus pono Baroso kabinetas. Ar jūs dalyvausite toje peržiūroje? Tai geriau nei na, neoficialus dokumentas. Galbūt reiktų pala palaukti Sanglaudos fondų įgyventinimo ataskaitos ir tuomet priimti sprendimus. Dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie makro regionus. O per, ir per savo klausimą jūs apie tai kalbėjote. Uh, Bet norėčiau, kad daugiau pakalbėtumėte dabar apie kriterijus. Kokių kriterijų pagrindų šis naujas reiškinys plis Europoje? Noriu užduoti klausimą apie Dunojaus upės regioną, nes jį metų eigoje vyks mūsų delegacija. Žinau, kad kolegos taip pat turi klausimų, todėl tuo baigiu. Ačiū, ponas, ponės Konstantas Krell. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, aš turiu tris klausimus, kuriuos norėčiau užduoti jums. Čia būtent dėl tos e, tarpinės peržiūros. Praeitie kilo įvairių diskusijų, ar e, prasmingas struktūrinės lėšas investuoti į gyvenamųjų namų statybą. Galbūt taip, gal ne. Tai kaip Jūs manytumėte? Ar Jūs turite informacijos, ar tos lėšos valstybėse narėse panaudojamos tokiu mastu, kiek numatyta? Uh, ar tiesiog e, jos e, nori tų lėšų, nes ketina su tomis lėšomis kažką gero padaryti, bet nieko nepadaro, nes tos e, lėšų skirimas yra svarbus ateičiai. Dar kitas dalykas, parlamente dabar vyroja idėja, kad tas lėšas, kurios buvo panaudotos, ne, nebuvo panaudotos N plus 2, N plus 3, panaudoti E, struktūriniams projektams, o negražinti valstybėms narėms. Kaip Jūs manote, ar tai būtų įmanoma, jeigu e, šitą idėją, pavyzdžiui, būtų pristatyta e, taryboje, pavyzdžiui, Baltijos jūros arba Dunojaus regiono strategijose, to, pavyzdžiui, tos strategijos būtų finansuojamos iš tų likusių pinigų. Ir trečias klausimas, kuris man būtų labai įdomus, ar jau yra skaičių kaip struktūros politikoje, pavyzdžiui, supaprastinus procedūras, ar e, buvo gauta tam tikrų lėšų, kurios būtų skirtos atsigavimui iš ekonominės krizės. E, e, gal galite pasakyti skaičių, kaip struktūrinė politika galėtų padėti atskiroms valstybėms narėms? Dar ponę Romaneską ir po to steiksime žodį komisarui. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė. Ačiū uh, už jūsų pasiūlymą uh, ir už tai, kad turime atsižvelgti į, į vietos savivaldas ir regionus. Uh, aš manau, uh, kad jūs taip pat atvirai kalbėsite ir apie kitas uh, sudėtingas temas. Uh, Ir čia aš norėčiau šiuo atveju užduoti du klausimus. Pirmiausia, norėčiau kalbė, pasikalbėti apie Erasmusą, tai būtent apie regionų ir vietos atstovus šios, šio projekto. Aš manau, kad šitas projektas bus vystomas ir toliau mano iniciatyvinėme pranešime. Aš, aš manau, kad E, Erasmus turi būti atstovavimas ir vietos ir regioninių lygių. Europos komisija taip pat pranešė, kad e, šis projektas nebus vykdomas toliau. Todėl aš norėčiau paklausti, kokiegi argumentai slypi už šio sprendimo netesti Erasmus projekto. Galbūt galėtumėt pateikti išsamesnės informacijos. taip pat galimybių studija, kokia buvo įvykdyta, gal jūs galėtumėte papasakoti apie ją. Ir dabar kitas dalykas. Europos komisijos pastarųjų metų neoficialiame dokumente buvo kalbama apie pasiūlymą, apie antro tikslo išbraukimą arba apribojimą tam tikram laikotarpiu po stojimo Aš manau, kad šitas požiūris yra netinkamas arba bent jau nelabai priimtinas naujosiams valstybėms narėms. Todėl aš norėčiau sužinoti, ponia komisijos nary, taigi ką jūs manote. Ir kada mes gausime oficialų dokumentą dėl, e, dėl biudžeto peržiūros. Ir, ir kokią vietą e, šiame biudžete užims anglos politikos lėšos. Thank you. So we would ask maybe commissioner to make comments now to the... Prašome komisarą dabar atsakyti šios klausimus. Jo, vielen Dank. Ačiū. Pirmiausia, visa ta finansinė tematika. Aš manau, kad trečiąjį ketvirtį arba po vasaros atostogų. Čia galutinai dar nėra nuspręsta bus pateiktas šitas tarpinė ataskaita biudžeto. Aš galiu tik tai pasakyti šiuo metu, kad būtent regioninė e, politika e, yra labai smarkiai įtraukta į biudžetą ir tam skirta netgi yra atskira darbo grupė. Taigi būtent į, į pačios visumos į vienas pagrindinių elementų yra regioninė politika. Dabar kitas dalykas e, - šitie makro regionai. Aš galbūt e, trumpai pasakysiu e, ir yra tam tikra rinkodaros politika čia yra ne, sakykime, neįgymai čia yra du neįgymai, tai yra du ne yra simpatiški ir vienas nelabai toks. Tai būtent e, yra tam tikros taisyklės ir administraciniai gebėjimai. O e, trečiasis ne yra susijęs su tuo, ar bus pakankamai lėšų ar ne. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, čia vyksta diskusijos dėl šitos Barijos jūros strategijos, Dunojaus strategijos. Ir tos strategijos įtraukiamas yra regioninių projektus struktūrą, į geros kaiminysės politiką. Tačiau, pavyzdžiui, Dunojaus regione yra, yra tam tikrų šalių kandidačių. Ir čia skiriamas tam tikros lėšos. Žinoma, yra daugybė minčių ir projektų, kaip tas lėšas panaudoti. Tačiau Jeigu mes e, galėtume pasiekti, kad tos idėjos sutaptų su įgyvendamumu, su galimybė įgyvendinti tos projektus, tai būtų labai gerai. Nes dabar yra daugybė įvairių problemų, su kuriais susiduria e, regionai. Aš pateiksiu kelis pavyzdžius. Jeigu, pavyzdžiui, e, Dunojaus regione yra valymo įrenginiai, pavyzdžiui, planuojami pastatyti. Yra Ir pavyzdžiui, 18 kilometre e, yra e, pastatoma valymo įrenginys, tačiau už kelių kilometrų, pavyzdžiui, įteka tam, tikras, e, tam tikri nešvarumai į Dunojų. Tai čia yra visiškas prieštaravimas ir reikia išspręsti šitą problemą. Arba, pavyzdžiui, gatvių, kelių tiesimas. iš tikrųjų nėra prasminga vienoje šalyje tiesti greitkelį iki sienos, o kitoje valstybėje už tos pačios sienos yra tik tai keliukštis, kuris nei iš tolo nepanašus į greitkelį. Tai būtent reikia kelių regionų bendradarbiavimo, kad būtų projektai vykdomi bendrai, kad lėšos būtų adekvačiai naudojamos kad tam turi būti tam tikras e, postumių ir, e, sakykime, ir bausmių mechanizmas, kad valstybės narės per daug neįsismagintų, planuodamas įvairius negyvenamus projektus ir tinkamai panaudotų lėšas. Dunojaus regionas, kaip jau sakyta, e, yra įvairios konferencijos, e, organizuojame šio klausimu, pavyzdžiui, Vienoje ir Bratislavoje buvo vykdomos konferencijos, e, ketvirtoji konferencija vyks, pavyzdžiui, e, Bulgarijoje, paskui e, Rumunijoje. Ir tada nuo vasario vidurio iki balandžio vidurio vyko įvairius keitimaisi nuomonėmis. Buvo buvo išreiškiamos įvairios idėjos, įkūriamos koncepcijos. Ir pirmininkaujant vengrams e, Europos Sąjungai, aš manau, kad bus priimtas galtinis sprendimas. Tačiau bet kokiu atveju e, regionų tarybos struktūroje vyksta tam, tikro, tam tikri pasitarimai, ten regionų politika nagrinėjama. Ir būtent čia galioja subsidirimo principas. Jeigu mes, pavyzdžiui, negalim kažko įgyveninti, tai gyvenimą turime perkelti į aukštesnį lygmenį. Va tokiu principu turėtų vykti darbas. Mes turėtume išspręsti regioninės problemas. Tuo, kad pavyzdžiui, sukurtume makro regionus. Makro regioninės e, strategijos nėra toks tiesioginis tikslas. Tačiau e, tai yra tik toks e, sprendimas, toks iš bėdos sprendimas, sakyčiau. Jeigu yra tam tikrų problemų, kurių negalim išspręsti vienam regione, tai reikia susijungti keliams regionams, sudaryti makro regioną ir spręstas problemas. Taigi, dar iš esmės nėra nieko galutinio nuspręsta. Nėra dar tokios didelės integracijos pasiekta. Aš matau, kaip kai kurie e, parlamentarai norėtų vis dėlto, kad būtų daugiau stimulų, pavyzdžiui, vystyti ekonomikai, regioniniai politikai. E, bet kol kas galutinių sprendimų nėra. O kalbant apie šitos e, mokėjimus, 29 milijardai eurų buvo sumokėti kaip avansas iš ankstinis sumokėjimas. Liko, pavyzdžiui, apie 775 milijonai eurų, kuriuos galima skirti valstybės narėms, galima skirti ar, ar sanglaudos politikai arba kompensavimo mechanizmui ir e, apskritai kompensacijoms arba ekonominiam nuosmukiai mažinti buvo skirta maždaug apie 7 milijardai eurų. O dabar dėl Erasmus. E, dėl e, Erasmus dar diskutuojama. Tačiau bet kokiu atveju reikia paminėti, kad biudžetas jau yra išnaudotas. jeigu parlamentas pasakys, kad reikia tęsti šią e, programą, tai galbūt reikėtų ją ir tęsti, tačiau reikia kalbėti apie naudą šitos programos. Kad būtent ar reikalinga, pavyzdžiui, vykdyti pasikeitimus vietos ir regionų politikų vis Europos lygmenių. Pone Onesku, e, sangaus politika e, dar tik tai vystoma, dar tik tai jinai negavo galutinio pavydalo ir jinai sie, dabar kaip tik tai ir vystoma ta kryptimi, kuri nurodyta 2020 m. Europos strategijoje. Ir manau, kad vis dėlto tos diskusijos prisidėjo bent jau prie to, kad mes daugiau kalbame apie regiono politiką ir manau, kad čia man jūs pritarsite. François Alfonsi, please. Toliau François Alfonsi. Dėkoju komisarė už paaiškinimus. Mane pribloškė iškraipinamai tarp, kaip jūs paaiškinote, skirtumai tarp situacijos, neteikimas prieš vykdant programas ir jas vykdant. Ir mums atrodo, kad jūsų paminėtų priemonių nepakaks situacijai ištaisyti. Kai ateis vidutinio laikotarpio peržiūros laikas, reikia išsiaiškinti, kaip buvo tos programos rengiamos ir turime pagalvoti, kaip veiksmingiau dirbti šiuose aplinkybėmis, kad padėtume regionams plėtotis. Viena iš silpnųjų vietų, mano nuomonė, yra susijusi su aplinkosaugos klausimais. Daug regionų turi klimato, teritorinių planų. Jie ieško sprendimų kovojant su klimato kaita. Ar nemanote, kad tai turėtų būti prioritetas? Aišku, kad nemažai dirbta su valstybėmis narėmis kad būtų surinkta ši vidutinė laikotarpio pežiūra, tačiau mes norėtume, kad būtų labiau įsigilinta į šios klausimus. Ir reikėtų tai daryti ranka rankon su regionais, būtent tose vietose, kur viskas yra įgyvendinama. Ačiū, komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau sudalyvauti šioje įdomioje diskusijoje ir užduoti keletą klausimų komisarui. Komisarai, jūs minėjote keletą labai svarbių dalykų. Vienas jų taisyklių supaprastinimas, ypač viešuosiuose pirkimuose, nes būtent ten daugiausia klaidų ir padaroma. Mano klausimas yra tas, ar turite informacijos, kaip vykdomi būtent šie namų darbai atskirose valstybės narėse? kalbant apie gyvendinimo struktūrą, ar valstybės narės iš tikrųjų stengiasi supaprastinti visą procesą, ar tai vis dar yra tik tai komisijos ir parlamento darbas. Antras klausimas yra susijęs su integruotu požiūriu. Aš manau, kad būtent taip reikėtų naudoti Europos lėšas veiksmingiau. Todėl norėčiau paklausti, kaip ateityje mes ketiname taikyti tokį e, metodą savo politikoje. Trečias klausimas susijęs su sąlygų suderinimu pagal atskiras programas. Situacija dabar yra tokia, kad ištekliai žemės ūkio, žemės ūkio fonde ten į PVM mokesčius nereikia atsižvelgti, kitose programuose reikia. Tik reikia suderinti, suderinti taisyklės ir sąlygas. Ir paskutinis klausimas susijęs su lankstumu. Ta savoka dar vis nėra pakankamai aiškiai apibriešta. Kaip jūs įsivaizduojate tą lankstumą ateityje? Man atrodo, Elioros nėra čia, todėl suteikiu žodį Džonui Baftonui. Ačiū, ponia Pindirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų, kurie jau buvo šiek tiek paliesti. Tai yra vidinio laikotarpio pežiūra. Man rūpi tai, kas įvyks per ilgesnį laikotarpį. Žinome, kad jūs, ponia Hanai, jau paaiškinote mums, kad, kad kai visose šalise, taip pat ir Velse, kurį jūs minėjote, kad nebus pakankamai finansavimo pasibaigus šiam laikotarpiui. Taip pat minėjote, kad jeigu nebus pakankamai lėšų ir žinoma, kol kas dar per anksti prognozuoti, tačiau ar jūs numanote, padirbęs keletą mėnesių, atsižvelgiant į tai, tai kokia bus situacija komisijoje, Galbūt jūs pats galite pateikti savo interpretaciją, kaip viskas atrodo. Ačiū toliau, Džordžos Stavrokakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, turiu du konkrečius klausimus. Komisarė, ar manote, kad ES anglaudos politika ateityje užims svarbę vietą ateities finansinėje perspektyvoje, būtent atsižvelgiant į finansinę pusę. Ir antras klausimas yra tai, kad atsanglaudos politika yra svarbi, bet taip pat reikia užtikrinti ir energetinį nepriklausomumą ir kovoti su klimato kaita pagal 2020 metų tikslus. Per biudžeto peržiūrą, kaip jūs siūlytote papildomų lėšų skirti energetikos ir klimato klausimams? Ar manote, kad biudžetas galėtų būti marginaliai didesnis, padidinant iki, iki 1,24 procentų BVP ribos, dėl ko esame sutarę, ar reikėtų mažinti e, esamos politikos finansavimą, jeigu reikia tokių mažinimų kokiuose srityse. Ačiū dabar komisarui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė pirmiausiai ponė Alfonsui. Pavyzdžiui, pas, pasaraisiais metais buvo apie 80 veiksmų programų adaptuota atsižvelgiant į poreikius regionuose. Pirmą nustačius tuos, žinoma, poreikius. Tai vadinasi, nereikia e, manyti, kad e, veiksmų programos, e, nuo to laiko, kai jos yra priimtos, jos tokios ir išlieka. Jos keičiasi. Atsižvelgiamai poreikius, jeigu tik tai yra tam tikra būtinybė. Tačiau mes visada skatiname neprarasti iš akių ir strateginio ligmens šitų programų. Dėl aplinkosaugos projektų aš jau pradžioje pasakiau, čia iš tikrųjų, e, e, kad tie projektai nevykdomi priklauso ne nuo regioninės politikos, o nuo įstatymo aplinkos srityje. Nes šitie įstatymai nacionalinių valstybių e, nedėra kartai su ES teisės aktais arba ES teisės aktai yra neperkelti iki galo. Ir taip negalima panaudoti ES lėšų, siekiant projektų aplinkosaugos rytyje. Čia ypač naujose valstybės narise taip ir yra, kad ES teisės aktai turėtų būti e, perkelti arba e, priderinti. Čia aš su ponu Patošniku jau kalbėjau. Jisai kaip tik tai atėjo pas mane su šiuo klausimu ir mes e, patikėme bendrą užduotį abiem generaliniams direktoratams, tai yra mano ir jo, kad mes rastume bendrą sprendimą čia, kaip ponės Tavarakakė, aš norėčiau pasakyti, tai, tai šitie projektai yra vieni svarbiausių mums. Pone Vlašakai, viešieji pirkimai, kaip jau sakyta, čia reikėtų patikrinti su e, rinkos generaliniu direktoratu, ar yra tokių galimybių. Mes jau, žinoma, kažko pasiekėme, e, paprastindami taisyklės ypač kalbant apie e, tam tikras lėšas skirtą mažesniems e, projektams, tam tikras ribas, gairias. Ir reikia dabar ištirti, kaip e, tos taisyklės yra taikomas. Dar mes neturim galtinio rezultato, tyrimai nebaigti. Na, teoriškai iš esmės turėtų veikti toks modelis su paprastinimo. Tačiau, kaip jau sakyta, E, supaprastinimas viešųjų pirkimų srityje tai neturėtų virsti paprasčiausių užsakymų. Čia reiktų e, rasti balansą tarp tam tikrų ribojančių taisyklių ir tam tikro laisvumo. Čia aš e, Norėčiau vis dėlto spręsdamas šios klausimus e, atsižvelgti į mano kolegas, pakviesti juos e, kuo anksčiau įsitraukti į šį darbą, e, būtent įgyvendinant tas taisyklės ir tos projektus, stebint juos, kontroliuojant, kad mes regionuose galėtume lankščiai įgyvendinti įvairius projektus, lankščiai taikyti lėšas ir viešuosius pirkimus. Būtent, kad rezultatas būtų svarbiausia. Tai reiškia, ar mūsų e, strateginiai tikslai gali būti pasiekti gyvenant atskirus projektus. Tai yra mūsų svarbiausias klausimas. Ir čia aš šį, e, šį klausimą aiškinau su generaliniu direktoratu. E, vis dėlto tyrimai trunka ilgai, Tačiau e, aš jau matau ir akivaizdu jums tikriausiai visiems, kad visi komisijos nariai e, yra vienoje valtyje, mes visi žiūrime vieną kryptimį ir aš manau, kad e, tokias taisyklės mes galime priimti visi bendrai. Tai yra sudėtinga tema. Čia ir Žemės ūkio generalinis direktoratas dirba šioje srityje. mes siekime geresnio koordinavimo, kas bus atsakingas už e, tam tikras iniciatyvas. Tačiau bet kokiu atveju aš nenorėčiau per daug gilintis į kompetencijos diskusijas, kas, kas e, už ką atsakingas. Nes čia mes taip nevaiksime diskutuoti iki nakties. O dabar dėl kitų dalykų, dėl tos tarpinės ataskaitos, čia mes jau e, ją atidžiai nagrinėjame. E, e, aš nelabai supratau, pane Paftono, kodėlgi Velsui neturėtų būti skiriamos lėšos. Čia iš tiesų mes e, nekeliam tokio klausimo, ar Velsas, Velsui bus skiriamas tam tikras finansavimas. Iš tikrųjų, čia kalba apie įsisavinimą, apie galimybę įsisavinti tas lėšas. O dabar kalbant apie e, būsimus e, biudžetus, iš tikrųjų jūs nustepsite, bet aš nieko negaliu apie juos pasakyti. Aš nesu biudžeto komisaras, gal jisai galėtų daugiau ką pasakyti. Bet kokiu atveju mes visi siekiame bendro tikslo, mes bendradarbiaujame komisijoje. Mes turime e, bendrą tikslą ir kaip mes pasieksime šio tikslo, tai yra mūsų prioritetas. Ir kad būtų tas tikslas ne tik pasiektas, bet kad jis ir išliktų, ir jo pasiekmes išliktų. Tai būtų tikrai tvari plėtra, Čia mes siekiame vis dėlto integruoto požiūrių. Mes tik tai kartu komisijoje visi komisarai galime, galime įgyvendinti įvairias priemonės. Much, Ačiū dabar, pane Filisijus. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu trumpą klausimą Jums. kokios yra sanglaudos politikos po perspektyvos po 2013-ųjų, kalbant apie skurdžiausius ES regionus. Kokiomis priemonėmis rengiamasi naudotis, kovojant su šia padėtimi? Elizabeth Treka, po to kitas kolega. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš turiu tris trumpus klausimus. Pirmas klausimas susijęs su to, ką jūs jau pasakėte. Uh, dėl didžiųjų e, projektų ir aplinkosaugos teisės aktų. Jūs pasakėte, kad yra valstybių narių, kurios e, dar neperkelia ES teisės aktų. Jeigu tai yra e, tiesa, tai reiškia, kad jos netaiko tokių teisės aktų ir netaiko jų diesiams projektams. O ką tai reiškia komisijai, ar vis dėlto komisija vis dėlto teikia leidimą įvykdyti tokius projektus, net jeigu tokių teisės aktų ir nėra perkelta. Kitas klausimas susijęs yra su strateginė ataskaita. Jūs E, jūs e, sakėte, kad e, daugelį ataskaitų buvo minėta partnerystė. Ir ar yra tokių ataskaitų, kur nėra paminėta tokia partnerystė? Ir trečias klausimas, dar kartą apie strateginę ataskaitą. Jūs sakėte, jūs kalbėjote apie moterų kvotą ESF, bet ne FR. Taigi, Kiek moterų, pavyzdžiui, yra e, skatinama e, įvairių fondų lėšomis? Senden Petruluhan. Ponas Mikhail Tremopulus. Proedrė. E, Ačiū pirmininkė. Komisarė, norėčiau pakalbėti apie tam tikrus regioninės politikos aspektus. Uh, ir pasiremti komisijos strateginių komunikatų šiuo klausimu. Norėčiau pakalbėti apie energetiką ir e, strateginės komisijos gairės. Šioje srityje daug pažangos nepadaryta. Ir nemažai valstybių narių tikrai mm, ne, ne, nelabai pasistumėjo šioje srityje šito, tokių šalių grupiai priklauso ir mano valstybė Graikija. Norėčiau prisiminti, e, priminti, kad bendras investicijų į aplinkosaugą kiekis nelabai išaugo. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad mm, tam tikra šalių grupė, kuriuoms vėlgi priklauso Graikija, nesėkmingai gyvendina šios srities e, bendrijos planus. Toliau, e, atliekų perdirbimas. Graikija įgyvendino tik 5 procentais šiuos tikslus, kai tuo tarpu kitos valstybės pasiekė 27 procentų tikslą. Uh, Ir vėlgi, kalbant apie taršos lygį, yra stipriai atsiliekančių šalių. Kai kurios valstybės, kai kurios valstybėms sunkiai sekasi, vėlgi Graikija yra viena iš jų. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių apie socialinės infrastruktūros projektų atranką. Kalbu apie mokyklas, e, kultūros centrus. Šešios valstybės e, čia yra pasiekę geresnių nei vidutinių rezultatų, o tarp atsiliekančių vėlgi yra Graikija. Taigi noriu paklausti jūsų, kodėl visos tos šalis atsilieka, gal galima uh, kažkaip įveikti tą atotrukį ir ką rengėtės daryti, kad šioje srityje būtų pažanga. Ponas Liuhan, paskui ponė man. Ačiū, e, ponė e, komisarė, už e, puikius duomenis ir informaciją. Jūs kalbate apie, apie naujus finansavimo modelius ir apie būtinybę, apie finansinių lėšų asignavimą. Žinoma, mums tai yra smagi naujiena, nes mes žinome, kad kiekvienas regionas pasižymė savo specifinėmis atskiriamis savybėmis. Todėl mes manome, kad būtų optimalu sukurti tam, tam tikras finansinės priemonės, kad kiekvienas regionas pasiektų tam tikro efektyvumo. Ir konkretus klausimas, ar jau e, yra e, tam tikras poreikių sąrašas ES lygmenių? arba poreikių arba būtinybių klasifikavimas pagal valstybės arba regionus? Ir jeigu taip, ar jūs pagalvojate apie e, finansinių priemonių pritaikymą tam, tikroms, tam tikriems poreikiams? Arvoisa puheenjohtaja Erika Mann. Komissaari, haluan kiittää myös omalta osaltani teitä erinomaisista puheenvuorosta ja hyvistä vastauksista joita olette antaneet. Minulla on oikeastaan kolme kysymystä. Ačiū. Noriu padėkoti už jūsų atsakymus. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, jūs kalbėjote apie makro regionus. Kokius planus, kokiu planu mm, sieksite tų makro regionų atžvilgių ilgos trukmės laikotarpiu? ar bus e, regioninio vystimosi programos. Pavyzdžiui, noriu pakalbėti apie Baltijos jūrą. Jūs minėjote tą regioną, kalbėdamas apie finansavimą. Taigi noriu dar kartą pakartoti, kaip jūs rengėtis, kokių veiksmų rengėtės simtis ilgalaikiu, ilgos trukmės laikotarpiu. Dar vienas klausimas dėl makro regionų, vėlgi Baltijos jūra. Kaip žinote, ten vykdomas eksperimentinis makro regiono projektas Tai yra tikrai didelis apimties projektas. Todėl svarbu, kad komisija labai kruopšiai e, stebėtų, kaip jis įgyvendinamas. Tikiuosi, kad jūs savo ruoštų mums atsiūsite dokumentą su pamastymais apie tai, ką, kaip rengiamas elgtis, nes iki šiol mes neturime jokios informacijos apie šio projekto gyvendinimą. Toliau. Žinote, kad Lisabono sutarties 74 straipsnėje minima regionų politika. Ir taip pat minimi men, menkai apgyvendinti regionai. Kaip, ar, ar rengitės vykti kažkokią atskirą politiką skirtą tokiems regionams? Toliau žodis komisarą. Ja, zum Thema Kohäsionspolitik nach. Dabar dėl sąnglaudos politikos po 2013 metų. Čia aš jau pakankamai dažnai apie tai kalbėjau. Žinoma, šita politika turi būti tęsiama ir toliau. Iš esmės, aš nesu toks patenkintas tuo, žinai, kad mes kalbame tokiais programiniais laikotarpiais kas, e, kas penkerius metus ar kas kažkiek metų. Aš, aš manau, kad mes turėtume kiekvienais metais vykdyti kontrolę mūsų regioninės politikos, pažiūrėti, kas veikia, kas ne. E, tačiau e, čia mes e, keliame klausimą kartais po tam tikrų programavimo laikotarpių, ar apskritai tokia politika egzistuos, ar bus tesiama. Aš nemanau, kad tai yra prasminga apie tai kalbėti. Žinoma, jinai turi būti tesiama. Ir mes ją turime orientuoti į ateitį. Kad būtų aišku, kad šita politika vyksta tam tikrą ilgą laikotarpį, tol kol jinai reikalinga Manau, kad e, šitokia politika turi galioti praktiškai visada, nes ji būtent yra puikia Europos politikos atstovė ir dalis. O čia mes e, dabar mes tos fundamentinius stebėjimus atliekame kas septynerius metus. E, nemanau, kad tai yra prasminga. Reikia tokią politiką stebėti kas metus Ir dabar dėl tų didžiųjų, e, didžiųjų projektų ir aplinkosaugos teisės aktų. Iš esmės, jeigu e, tokių teisės aktų nacionalinių nėra, kurie atitiktų ES teisės aktus, tada komisija žinoma nesutiks, kad tokie didieji projektai bus vykdomi. Todėl mes turime pažiūrėti į tai, kad nacionalinių lygmenių būtų tam tikros sąlygos įgyvendinti tokius projektus. Tačiau norėčiau atkreipdėmės į tai, kad e, tokiais atvejais taikomi perinami į laikotarpiai. o jie atliekami meškos paslaugą, nes e, tada nesistengiama laiku perkelti tam tikrų ES teisės aktų. Į tai čia bet kokią atveju mes negalim pritarti tam, kad būtų vykdomi dideli projektai. O kalbant apie moterų įtraukimą į regioninės politikos veiklą. Tai čia iš tikrųjų nėra tokių skaičių, kokios gal moterų kvotos taikomas ar ne. Čia tiesiog institucijos ar regioninių lygmenių yra sprendžiama, kam teikiama e, pagalba. Ir ten sprendžiama, ar, sakykime, reikia finansuoti kokią nors veiklą arba projektą atsižvelgiant į lyčių lygybę arba lyčių kvotas. O dabar dėl Graikijos. E, e, Graikijos atžvilgių čia iš esmės reikia pabrėžti, kad finansinės problemos yra svarbiausios. Tačiau bendrai e, pasakyčiau, e, kad jeigu mes e, kartais publikuojame sąrašus tokių valstybių, kurios ten atsilieka arba kažko neįgyvenina, tada natūralu, kad, sakykime, vienas yra geriausias, kitas yra pačiam gale. Būtų labai keista, jeigu visos valstybės būtų kaip nupjautos pačiam vidury, ta prasme, visos vienodai įvenintų viską. Uh, ir e, gali būti, kad kartais publikuojant tokią informaciją, pavyzdžiui, šitą sąrašą, e, valstybės, kai kurios yra sąrašo pačioje, bet e, jau po publikacijos paaiškėja, kad jos truputį yra aukščiau, jau pasiekia tam tikros pažangos per tą laikotarpį. Čia reikia atkreipti dėmesį ir į tai, čia mes kreipiame dėmesį, kad, kad kaip ir Graikijoje, pavyzdžiui, čia turėtų būti kreipiamas didžiulis dėmesys į administracinius gebėjimus. Tačiau, kaip jau minėjau, finansinės rytis labiausiai nukentėjus yra Graikijoje. Ir aš asmeniškai manau, kad tokiu sudėtingu laikotarpiu, jeigu kas nors vėluojama, pavyzdžiui, kokie nors projektai gyveninti, kurie yra finansuojami viešosiomis lėšomis, tai gal nėra pats blogiausias dalykas. Tačiau kitas dalykas, jeigu e, tokie projektai nevykdomi, kurie turėtų paskatinti ekonomikos atsigavimą, tačiau blogiau. Dabar dėl e, lėšų e, būtinybės, dėl poreikių tenkinimo. Iš esmės, žinoma, gal yra pasvarstymo, kokia valstybė norėtų kiek tų lėšų, tačiau aš manau, kad reikėtų sukurti tokias priemonės, kad uh, kad e, būtų dešimt kartų padidintos lėšos, e, kurios dabar skirtos dabartinėje politikai. Tai čia aš norėčiau e, tai pasiūlyti todėl, kad taip išsiaiškintume, kokiek lėšų reikalauja tam tikri regionai ir valstybės, nes dabar tų, lė, tų lėšų, kurias mes skiriame, tai praktiškai kaip ir pakanka, jos išpas panaudojamos. Ir komisijoje. Komisijoje e, mes kalbėdami apie e, finansų inžineriją, apie viešas lėšas, e, mes suprantame šiek tiek kitaip tą visą finansavimą ir lėšų poreikį, negu pavyzdžiui privataus verslo atstovai. Mes turėtume tokius priemonės finansų sukurti, kurios dėrėtų su, su bendrijos teise. Ir uh, tas priemonės galėtų panaudoti valstybės narės. E, mes nesvarstome tokių galimybių, kad, pavyzdžiui, vienai valstybei būtų e, vieno, vienokios lėšos skiriamos vieno, vienai sryčiai skatinti, o kitai kitokios. E, finansų inžinerijos tikslas e, tos nėra. Čia aš, pavyzdžiui, e, galvoju apie universitetų kūrimus. Čia yra e, universiteto sukūrimas, tai yra toks projektas, kur galima apie refinansavimą galvoti. Tačiau tiesiant kelius galima, žinoma, ir refinansavimą šitą vykdyti, pavyzdžiui, įvedant tam tikrą mokestį išnaudojamasi tais keliais. Tai būtent yra tokie projektai, projektų kategorijos, kur e, galima tikėtis kažkokios gražos, galima e, e, kažkokio pelno tikėtis. Ir čia finansų inžinierija tam ir naudojama mūsų apskaičiavimuose. Tačiau reikia, žinoma, atkreipti dėmesį ir tai, kaip vyksta iš ta privataus ir viešo verslo partnerystę. Jeigu jinai nevyksta, šita, e, šitas bendradarbiavimas, šitos partnerystės, tai reikia pažiūrėti, kokios priežastis. Nes e, būtent e, verslininkai siekia tam tikro pelno. Viešosios lėšos skirtos turbūt tik kitiems tikslams, viešosiams reiksmėms tenkinti. Ir mes e, turime užtikrinti, e, e, kad, sakykime, verslininkas dalyvautų tokioje partnerystėje, nes jam bus užtikrinta, kad jis e, ilgą laiką gaus stabilų finansavimą, kad jisai galės tikėtis pelno ir taip toliau. O, o šita makro regionai, jie atsirado po ankstesnės politikos. Žinoma, galima e, išvardyti daugybę idėjų, kurios yra susijusios su makro regionais. E, tačiau e, dar nėra vykdoma pakankama veiklos, kuri būtų susijusi su makro regionais. Mes nežinome, kaip veikia makro regionai. Ir, pavyzdžiui, Baltijos jūros strategijoje yra numatyta, kad 2011 metų ant, e, antrojoje pusėje bus e, pateikta ataskaita, kiek yra gyveninta atitinkamų projektų. Ir tada matysime, ar šitas, šita strategija yra susijusi su Baltijos jūros regionu yra tvari. Mėly kolegos, dar turime 13 norinčių užduoti klausimą, o turime 10 minučių tik tai. Todėl noriu paprašyti visų. kalbėti po pusę minutės, užduoti klausimą, o ne komentuoti nieko. Nes kitas mūsų darbo tvarkos klausimas taip pat yra labai svarbus. Tikiuosi, kad komisaras dar galės atvykti pas mus kitą kartą, kitą kartą galėtume pratesti diskusiją. Taigi prašau septynis kolegas užduoti labai trumpus klausimus. Michalas Toiro. Ačiū, panė pirmininkė, ačiū komisarė. Ačiū, kad jūs e, dviejose komunikatuose pažymėsite naujovių klausimą ir aš norėčiau du klausimus užduoti. Jūs kalbėjote apie lėšų skirimą, kad e, EFRE yra skirima e, nemažai lėšų, tačiau sakėte, kad su tuo susiję ir nemažai problemų. Ar galite mūsų komitetui pasakyti, kokiuose regionuose yra problemų. Ir e, gal kai kur mes galėtume gauti tokią informaciją. Ir e, čia e, gal galite pakomentuoti tą praėjusią laikotarpį, kai auditorių rūmai kritikavo regiono politiką už didelį klaidų, klaidų skaičių. O dar dėl Balką ataskaitos, ar galėtum pakomentuoti? Ačiū, Francis Opermairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, E, ponė komisarė, už jūsų aiškius atsakymus. Aš, aš e, turėčiau e, prašymą arba klausimą. Ar galėtų kolegos iš Dunojaus regiono galėtų pristatyti savo projektus aš manau, kad galėtume mes e, nuolat gauti tokią panašią informaciją, kai čia ten įgyvendami tam tikrai projektai ir šitą Dunojaus strategiją. Tiesiog santrauka tos informacijos. Ir mano klausimas, jūs jau minėjote, tačiau galbūt galėtumėt paaiškinti. Čia regioninės pagalbos mažinimas. Kaip jūs uh, e, uh, e, elgsite su tais, kurie nesilaiko deficito laik, reikalavimo? E, ir buvo sakyta, kad regioninė pagalba vis dėlto nebus mažinama, pavyzdžiui, e, Graikijoje, ir kad ten reikia ypač investuoti. Ir e, kad, pavyzdžiui, bendro finansavimo taisyklės pakeisti iš ankstinių finansavimo mokėjimas. Ir ponas komisaras Renė aiškiai pasakė 14 dieną, kad bus sumažinta regioninė pagalba būtent tom šalims, kuriems nesilaiko e, reikalavimo dėl deficito. Įvars Godmanis, prašom kalbėti kuo trumpiau. Pane komisarė, aš turiu tris klausimus. Ką komisija darys, kad būtų uh, e, uh, e, įgyvenintos 30 veiksmų programų uh, iš 300 programų. Žinoma, žinoma, e, kai kurios programos yra susijusios su daugybė šalių, tai yra teritorinės sąnglodos programos. Ir kaip, kaip jūs elgite su jomis? Mes dabar šiuo metu esame e, N plus 3 regione. Ir mano klausimas 2006 metais e, e, mūsų įsisavinimo greitis 30 e, procentų sumažėjo. Ar jūs tikėjotės to? Jūs avansą išmokėjote tam tikrą įgyventi programos, tačiau jeigu įsisavinimas yra toks mažas, ką jūs darysite su tomis lėšomis? O, o su tuo BAK ataskaita, ar jūs toliau e, nagrinėsite šią ataskaitą ar ne? Holeničiak, prašau. Toliau ponas Holeničiakas. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė, jūs minėjote, kad valstybės narės turėtų siekti sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo. Ir aš sprantu, kad šis procesas tęsiasi. Norėčiau sužinoti, koks yra įsipareigojimų iš valstybių narių pusės matas, mastas, kalbant apie sanglaudos ir regioninę politiką. Na, aš nekalbu apie ES finansavimą, bet apie jų pačių kofinansavimo įsipareigojimus. Žinoma, mes galime stebėti šį darbą ir taip galime apibūdinti, apibriežti tolesnę sanglaudos politikos ateitį. Man atrodo, kad šiuo metu viską grindžiame įvertindami ES finansavimo dalį. Kitose šalyse, senosiose šalyse 2020 m. strategija įgyventinama tik tai iš valstybių narių biudžeto. Jeigu taip tęsis toliau, galime sulaukti didesnių disproporcijų. Toliau ponas Olbrichtas. Du klausimai ir vienas pasiūlymas. Pirmiausia, 2007-2013 metų laikotarpio tikslų įvendinimas. Ar nemanote, kad reikėtų tam tikrų pokyčių pačioje gyvendinimo sistemoje padaryti gyvendinimo laikotarpiu? Ar reikia dar kokių pokyčių? Antras klausimas dėl Europos socialinio fondo. Ar komisaras laikosi tos nuomonės, kad fondas turėtų priklausyti sanglaudos politikos ryčiai? Na ir dėl penktosios ataskaitos, ar galime tikėtis parengto pasiūlymo kitiems metams, ar tik tai kažkokių preliminarių pamastymų. Ir pasiūlymas, ponia komisarė, mums tikrai reikia labai aiškiai, kaip jūs pats minėjote, paaiškinti Baltijos šalių ir Dunojaus regiono strategiją. Nes lūkesčių yra daug, tikimasi didelio finansavimo lėšų, turime apibriežti, aiškiai pasakyti, ar čia kalbame apie naują ES strategiją, ar tai yra nauja programa. Pone komisarė, sanglaudos politika, junglumas, mobilumas ir praėjusios savaitės Islandijos pelenai. Turint galvoje didžiulius ekonominius, socialinius nuostolius ir tai, kad pernai Kinija nutėsė 2000 km greitųjų geležinkelių ir panašią plėtrą kitose šalise. Ar galime įsivaizduoti, kad ES galėtų pradėti įgyvendinti didesnius projektus e, skirtus infrastruktūrai? Pavyzdžiui, TŽV e, linija nuo Vienos per Budapeštą iki Jodosios jūros ir kitų projektų, kad Europa nesustotų kaip e, praėjusią savaitę. Na. Ačiū komisarė, dabar jums žodis. Äh, aš pasistengsiu trumpai kalbėti. Äh, Efre įsisavinimas. Čia aš negaliu vienreikšmiško atsakymo duoti. Čia įvairiuose regionuose skirtingai įsisavinimą, äh, tos lėšos pačiam regione skirtingai iš esmės e, projektai e, mokslinių tyrimų, inovacijų srityje e, ir mažųjų vidutinių įmonių srityje. Šitie projektai yra vykdomi tinkamai. O didžiausiai vėlavimai yra, ir neįsisavinimai yra susijęs didžiaisiais projektais. O dėl Mauricio Baker ataskaitos. Ačiū E, Danutai, kad atrado šitą ataskaitą ir, ir ponas Bakeris bus ir toliau e, mano e, patarėjų ir toliau nagrinėsiu jo ataskaitą. Jisai dabar keliauja po Europą. Jisai uh, dalyvauja konferencijose su suinteresuotomis šalimis ir ne, greitai pateiks ataskaitą apie savo patirtį iš šių diskusijų. O dabar Dėl Dunojaus regiono yra įvairių pasiūlymų. Mes to ir siekiame, kad būtų e, vientisa strategija sukurta. Mes norime e, susikoncentruoti į atskiras temas, o ne po truputį aptarti visas temas. Aš nuolat pabrėžiu kad e, regioninės problemos, kurios regioninio pobūdžio yra, e, jos negali būti išspręstos makro regionų lygmenių. Ir atskirų regionų ir valstybių politikai iš esmės dabar mano, kad makro regionuose problemas geriausia yra spręsti, nes taip galima išspręsti, sakykime, geriau problemas negu sprendžiant jas dvi šalių pagrindų. Makro regionai tai yra daugia šalių bendradarbiavimo pavyzdys. Aš jau išaiškiau nuomonę, kad struktūros finansavimas turėtų būti vykdomas ir taip, kaip buvo iki šiol vykdomas. Tai būtent nuo projekto pateikimo, nuo įsipareigojimų valstybės arba suinteresuotojų šalių iki įsisavinimo lėšų. E, tai turėtų būti įprasta veikla. Čia niekas nepasikeitė. Žinoma, sanglos politikos struktūroje yra galimybių sakykime, taikyti tam tikras bausmes toms valstybėms arba regionams, kurie nesilaiko tam tikrų deficito reikalavimų. Tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad nesusidarytų toks įspūdis, kad valstybės, kurios nesilaiko biudžeto deficito reikalavimų, jos neturėtų būti skatinamos toliau piniginėmis lėšomis. Vis dėlto turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad jos nevykdo savo darbo tinkamai. Iš, e, galiu tik konstatuoti, kad e, projektų įgyvendinimas pagerėjo, paspartėjo pastaruoju metu. Jūs kalbėjote dar apie papildomumą, apie bendrą finansavimą. Tai yra valstybių narių įsipareigojimas papildomai sumokėti čia jau kalbame ne vieną apie bendrai finansavimą, tačiau valstybės narės įsipareigojus kai kuriems projektams ir pridėti ir savo lėšų. Ne, tai yra tikrai ryštingi projektai ir čia atsižvelgiant į ekonomikos krizę. Mes matome, kad ne visi pažadai gali būti ištiesėti, ne visas finansavimas skirtas, tačiau darbas vyksta. O dabar dėl šito e, supaprastinimo taisyklių kad e, jau imtasi tam tikrų priemonių, tačiau e, reikia jas įgyveninti ir pažiūrėti, ar jos veiks. E, toliau kitas kolega sakė, kad socialinis fondas turėtų priklausyti ateityje struktūriniams fondams kaip jų dalis ir tie fondai turėtų bendradarbiauti. Ir sanglos ataskaitoje jau buvo pasakyta, kad e, bus teikiama informacija apie sąjungos politiką. Tačiau e, bet kokiu atveju mes turime dar aptarti, kokia bus reali sąjungos politika ir kaip atrodys visas e, finansuojamas. Dabar kitas klausimas dėl tų projektų. Iš esmės, čia ne komisijos reikalas įgyveninti tos projektus. Čia jau kalbėjau apie makroregionus ir apie veiksmingą įgyvendinimą. Jeigu mes galėsime įvairius projektus sinchroniškai įgyvendinti, tada e, galbūt gerai būtų tokie makro regionai, bendras bendradarbiavimas. Tačiau e, iš esmės e, ir su pono kolegu Kalašų čia paskalbėsime. Dar aštuoni kolegos noriu užduoti klausimus. Noriu paraginti tuos, kurie gali neklausti, to nedaryti. Prašau vis, tų, kurie užduos klausimus, nekalbėti daugiau nei pusę minutės. Prašau, Simon Pyti. Herr Kommissar, meine, meine drei Fragen beziehen sich auf die städtische. Mano äh, klausimai susiję yra su miesto lygmeniu ir regionais. 2006 metų mes e, Urban 1 ir Urban 2 iniciatyvas vykdėme, tai buvo mandomieji projektai, tai iš tikrųjų e, jie brangus projektai buvo, tačiau mes susikapėm patirties. Ir kaip jūs galite įtraukti šitą patirtį į savo veiklos programas? Tai, tai būtent kaip ekonomika, ekologija, socialiniai projektai būtų įgyveninami kartu. E, dauguma regionų, kaip aš čia kalbu žiūrėdamas į Vokietiją, e, buvo įgyvendinti vis dėlto nesižvelgiant iš tą patirtį. Tai buvo labai brangus eksperimentas, tačiau e, jo rezultato mes nematome praktikoje. Būtų labai geru nuo 2014 metai privalomai nustatyti, kad veiklos, veiksmų programos būtų supaprastintos. Ar tai bus? Antras klausimas yra susijęs su regioniniu bendradarbiavimu valstybėse narėse. Mes turime tam tikrus e, sąsajos taškus, tai yra metropolijos, ir ten apylinkėse yra tam tikrų problemų. Kaip, e, e, kaip jūs norėtumėte išspręsti šitą sąsajų metropolijų problemą? Kitas klausimas yra. Yra tam tikrų regionų, kurie, pavyzdžiui, yra per dideli, kad būtų vadinami regionais. ir e, būtų sudėtingiau, sakykime, kai tokie yra milžiniški regionai įgyveninti tam tikrus regioninius projektus tam tikroje valstybėje narėje. Ar Jūs manote, kad nuo 2014 metų e, būtų supaprasintos taisyklės naujame reglamente? Koni. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į Prancūziją. Iš karto po to, kai praužė uraganas, mes esame Jums tikrai už tai dėkingi. Komisarė, noriu aptarti keletą dalykų. Visų pirma, aš ne visiškai supratau Jūsų atsakymą dėl Erasmus. 2008-aisiais buvo parengta ataskaitas, e, ataskaita dėl Erasmus programos įgyvendinimo ir tai ataskaitai parlamentas pritarė. Aš e, taip pat patikiau užklausą raštu ir gavau atsakymą. Gavau informacijos, kad e, dar analizuojami šios programos rezultatai, nagrinėjama politika šioje srityje ir kad pirmieji įspūdžiai ir išvados buvo teigiamos. Noriu paklausti, kokiame etape dabar yra šis dokumentas, ką apie tai galvoja vietos veikiai, miestų politika. Savo ženginėme pasisakymė jūs minėjote, kad esate pasiryžęs dėkti tikrą miestų politiką. Ir noriu paklausti, na, kokia ašimi toliau viskas rutuliosis. Dar vienas dalykas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką 15 metų savo šalyje Prancūzijoje siekiau gyvendinti regionų vystimosi politiką, e, panaudojant struktūrinius fondus. Noriu pabrėžti, kad būtent tokia politika užtikrina Europos dėmenį regionuose, kad, kad tai priartina žmonės, piliečius prie Europos tą politiką įgyvendinti yra sudėtinga, ji yra sudėtinga ir kartais jos įvaizdis yra sunkus, e, egzistuoja nuomonė, kad e, labai, kad kai kurie e, Europos sprendimai yra labai sudėtingi ir juos sudėtinga gyvendinti. Komisarė, aš noriu, kad jūs patikintumėte mane, jog mes neiname keliu, kur, kuris įves daugiau, dar papildomai kontrolės įvairių barjerų. Mes e, turime vykdyti tikrą regionų politiką, suteikti regionams patiems galimybę ją gyvendinti. Prezidentin, Herr Kommissar, ich kann. Pane Kanbach, ačiū, pane pirmininkė e, ir ponė komisarė, aš iš tikrųjų galėčiau pritarti ponė Akunį. Aš manau, kad tai, ko man, ko reikia iš tikrųjų regioniniai politikai, tai geresnės rinkodaros. Iš, iš tiesų, jeigu mes klausinėjame, kas vyksta regioninės politikos srityje, tada e, mes e, turime išsiaiškinti visų pirma, apie ką mes kalbame. Mes turime savo rezultatus pateikti visuomeniai. Kitaip tų rezultatų uh, mes tiesiog nesupažindinsime su tais rezultatais visuomenės ir, ir pasitikėjimo nebus. Ir taip mes negalėsime įtikinti valstybių narių investuoti į Europos integraciją, į jos saugimą tarpusavėje. Ir tam mums reikia įtikinti valstybės narės, kad čia kalbame apie investicijas, ne apie rėmimą tam tikrų atsilikusių regionų. Ir būtent to aspektą reikėtų pabrėžti, kalbantis su e, europiečiais. Tai yra rinkos, rinkodaros aspektas, taip mes galime geriausiai įgyveninti mūsų sangalos politiką. Tik tai pristatydami ją tinkamai. Būtent, kad e, europiečiai sužinotų, kad yra prasminga tokia politika. Bien. You are not here, I understand. Uh, Uh, Josif Matula. Oh, Josif Matula. Yeah. Oui. Oh, I'm sorry. I, I thought he was here, no, before. Les négociateurs de la Commission sont actuellement en train de finaliser. Dėrybininkai komisijos vardu uh, baigia parengti priekybos sutartį su Kolumbija ir Peru. Ir tos sutartys neigiamai atsilieps Karibų regionui bei užyro departamentams. Manau, kad tai reikš e, problemas, kliūtis, e, kalbant apie jų pasiektą pažangą. Kaip bandysime užtikrinti, kad toliau būtų vykdoma nusekli politika? E, komunikatas, komisijos komunikatas tuo klausimu nebuvo aktualus ir ar su jumis buvo tartasi šiais klausimais? Ponas Matula. Ačiū, turiu tik vieną klausimą. Mes, Europos parlamento nariai, dažnai kalbame apie tai, ko tikimės iš komisijos, taip pat dažnai kritikuojame komisijos poziciją. Noriu pasakyti, kad šiuo metu bandarbiavimas su komisija yra puikus. Norėčiau Jums užduoti štai kokį klausimą ko jūs tikitės iš mūsų Europos parlamento narių. Pavyzdžiui, tokiais aspektais kaip struktūrinių fondų lankstumas, apie ką jūs ir kalbėjote. Ponas Rikardo. Pone komisarė. Mm dabartinėme S projekte aptariama politikos sutis yra labai svarbi. Kalbame apie trumpalaikę ir ilgos trukmės politiką šioje srityje. Manau, kad svarbu, jog 2020 strategijoje regionų politika būtų labai, vaidintų labai svarbu vaidmenį ir kad ji būtų labai ryškiai matoma. Europa kuriama sanglaudos politikos pagrindu. Uh, ir todėl turime įtraukti vietos ir regionų valdžią į šį procesą. Ar jūs mąstėte apie tai, kokiamis priemonėmis galim, kokias priemonės galime pasitelkti, kad Europa būtų vis labiau kuriama vietos ir regionų valdžios? Particularmente uma frase que Ponas Teixeira. Forma de definir a política regional. Pirmininkė, Komisarė, jūs kalbėjote apie, apie regionų politiką ir kalbėjote apie tai, kad svarbu ne tik išleisti lėšas, bet užtikrinti, kad būtų vykdomi tvarūs projektai. Noriu pakalbėti apie apie solidarumą, apie tai, ką mes patyrėme vasario mėnesį ir noriu pasakyti, kad mes tikrai nepajutome to solidarumo demonstravimo, kalbu apie pagalbą, kurios tikėjomės. Praėjusią savaitę Portugalija suteikė visą informaciją komisijai ir paaiškėjo, kad mūsų patirta žala sudaro 1,8 milijardus eurų. Nuo 2000, nuo 2000 iki 2006 mes gavome pagalbos, kuri, sulaukėme pagalbos, kuris sudarė daugiau nei kelis milijardus eurų, o dabar per keletą, tuo tarpu per tą mėnesį, per keletą valandų viskas buvo sunaikinta. Ką darysite, kad būtų atlyginta už, kad būtų kompensuojami tokie nuostoliai, kurie siekia 1,8 milijardus eurų? Kalbu apie drekinimo įranga, kuri yra būtina Portugalijoje, kai kuriuose mūsų regionuose, pavyzdžiui, vien jai reikės 300 milijonų eurų. Manau, kad Europos Sąjungos solidarumo, fo, solidarumo fondas turėtų būti panaud, jo lėšas turėtų būti panaudojamos kitaip. Berots jūs minėjote 30 milijonų eurų. Bet ar iš tikrųjų tas solidarumo fondas užtikrina solidarumo demonstravimą. Aš nenoriu kabinėtis prie jūsų, bet noriu paklausti, ar jūs rengėtės tą klausimą svarsyti su kolegomis komisijoje. Kalbame apie atokiausius, e, čia kalbu apie atokiausius es regionus, kuriems reikia kitokios pagalbos. Manau, kad reikia būti lankstesniems tais atvejais, kuomet regionams reikia skubios pagalbos reikėtų atnaujinti darbo tvarkos taisyklės, kad tai būtų įmanoma. Jūs esate daug nuveikęs praeitie, bet manau, kad jūsų dar laukia nemažai darbų. Komisarė, prašom atsakyti į paskutiniuosius klausimus. Ja, dank, uh, Ačiū dabar. Uh, ta visa tema miestai, metropolijos arba kaimai. Čia reikėtų atskirai padiskutuoti, nes tai labai sudėtinga tema. Yra maži, dideli miestai. Yra tam tikra įtampa, sakykime, tarp metropolijų ir tarp e, aplinkinių miestelių arba regionų. Tai yra labai sudėtinga tema. Čia e, mes e, su praėjusiais Urban, pavyzdžiui, projektais sukaupėme nemažai patinkamos patirties. Uh, ir e, vis dėlto e, galbūt mes tos patirties negyvenome taip, kaip reikėjo, taip, e, išliko šitą patirtis daugiausia regioninių lygmenių tokio, kaip, pavyzdžiui, prisiminkime Rotterdamo apylinkės ir ten vykdomus projektus. Čia mes e, galime tiesiog tik tai e, remdamiesi anks, ankstesnė, pavyzdžiui, kad ir tą pačią urban strategiją, tęsti savo veiklą, pasinaudodami patirtimi. Nereikės papildomų projektų, reikia tiesiog pasinaudoti tuo, kas jau pasiekta. Čia reikia e, atsižvelgti tam tikrus iššūkius susijusius su miesto, kaimo ir regiono įtampa. Ir šita tarp regioninis bendradarbiavimas vienoje šalyje Čia reikia atidžiau panagrinėti jį. Čia ne viską galima išspręsti, nuleidus e, sprendimus iš viršaus. Čia e, galbūt reikėtų, kad regionai patys imtųsi iniciatyvos ir tada tik tai e, sprendimas pakiltų į tinkamą lygmenį. Ir tam reikia tam tikrų pakeitimų dėl, pavyzdžiui, vadovavimo projektams, dėl administravimo. Pone Ekoni, e, E, jūs kalbėjote apie Erasmus. Rytoj e, atsakingas direktorius e, atvyks, su kuriuo mes galėsime pasikalbėti. Aš galėčiau tik tai savo nuomonę pareikšti, kad Erasmus vis dėlto yra labai prasminga programa, tačiau ši programa turi būti naudinga ir turi būti įvykdoma Bet, kok, bet kokiu atveju reikia pasikeisti nuomonėmis e, dėl šios programos. Dabar dėl e, rinkodaros, dėl pardavimo mūsų šių idėjų. Me, e, generalinio direktorato atstovai parengė tam tikrą informaciją, surinko pluoštą dokumentų. 150 įvairių aiškių projektų buvo surinkta atskiromis, atskiromis sritims, atskirose valstybėse narėse. Tai yra tikrai tai didžiulis duomenų pluoštas. Bet kokiu atveju jūs irgi galite vykdyti panašų darbą savo rinkimo apygardose e, ir e, skleisti informaciją, teigiamą informaciją visų pirma apie regiono politiką ir puikius rezultatus. Tai ir būtų rinkodara. E, čia E, Strasbūrė ir Briuselėje mes stengiamės sukurti tam tikrą tinklą, informacijos tinklą, kad e, sanglos politika e, išlaikytų tokį standartą, kuris jau yra pasiektas, kad ir toliau tobulėtų sanglos politika ir apie tai sužinotų regionai, valstybės narės ir piliečiai. Ir kad būtų užtikrinta, kad regionuose projektai įgyvendinami regioninės politikos lygmenių tinkamai ir į tai reikia atkreipti dėmesį. Be to reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kur yra e, tam tikros problemos, kuriomis rytimis reikės labiau pasirūpinti. O e, dėl kitų temų e, e, galima ir dvišalių pagrindų mums tarpusėje pasikalbėti. Mes galima iš esmės nuspėti, kokie bus ateities veiksmai ir e, paskatinti juos įvykti. Čia aš, aš prisimenu, kad Lisabono strategijoje buvo e, atokiausiuose regionuose siekime e, tam tikros sanglaudos ir tam tikrų projektų. Ir čia galbūt reikėtų tęsti šitą darbą, būtent skatinant šių atokiausių regionų plėtrą. Dabar atsižvelgdamas į laiką aš e, nenorėčiau užvesti diskusijos, tačiau komisija e, remiama parlamento, bet ne tarybos. Čia aš kalbėjau dar ir su Ispanijos, e, Ispanija pirmininkaujančia šalimi. Ir mes kalbėjome, ar galima taigi tam tikrą solidarumo politiką ta, pritaikytą tam tikroms reikmėms. Čia aš su kolegė Georgieva e, kalbėjau šio klausimo, e, kokios priemonės jinai turėtų sukurti, kad e, Europoje būtų solidari visuomenė kuriama ir skatinama. Tačiau solidarumo priemonės apskritai skirtos yra atkūrimui pavyzdžiui, po tam tikrojo ekonominio nuosmukio. Tačiau e, tos programos, e, tas solidarumo procesas vyksta sunkiai, nes tam reikia, e, pavyzdžiui, tarybos arba parlamento, tiksliau abiejų jų pritarimo. Tačiau galtinio atsakymo aš neturiu. Prieš kelias e, dienas aš su Portugalijos e, prezidentu buvau sutikęs. Ir e, mes kalbėjome apie sąjungos politikos lėšų skirimą Madeirai, pavyzdžiui, kuri nukentėjo kaip tik tai nuo, nuo purvono šliaužų. Ir vis dėlto tai yra daugia šalių dėrybų objektas. Čia e, e, vis dėlto nėra tiek regioninis klausimas, e, čia yra daugiau sprendimai susijęs su veiksmų programomis, kitomis struktūromis, kurios veikia ne tik tai regioninių lygmenių. Ir regionų komiteto baltoji knyga taip pat kalba apie tam tikras priemonės ir tą darbą reikia tęsti. Labai ačiū komisarą. Manau, kad visų kolegų vardu galiu pasakyti, kad įvyko labai vaisingas ir išsamus pokalbis, labai išsamus atsakymai, kurie mums naudingi. Tačiau tikimės, kad jūs pajutote taip pat ir tai, kas rūpi kolegoms čia regionų plėtros komitete. Ir iki vasaros dar tikimės su jumis susitikti ir padiskutuoti toliau. Labai ačiū. Uh, we, we don't... Mėly kolegos, dabar nedarome jokios pertraukos. Jeigu kam reikia išeiti, prašau tyliai išeiti. Periname prie penktojo klausimo. Aš tikiuosi, kad Ramona Manesku yra čia. Pradedame tą mini klausimą dėl ponios Ramon Nikol Manesku pranešimo ir būtent jos organizuoto klausimo. Pirmiausia, trumpai galėtumėte galbūt pristatyti klausimą ir tikiuosi, kad visi kolegos, kurie atvyko, matau, yra čia. Galėsime pradėti klausimus. Pone Manesku, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. atrodo, jau šiek tiek vėluojame, todėl aš pabandysiu trumpiau pakalbėti. Norėčiau kalbėti apie gerą ES regioninės politikos valdymą. Pakalbėsiu apie darbinį dokumentą, kuris susideda iš dviejų dalių. Viena dalis yra skirta Baltosios knygos dėl daugia paklopio valdymo analizai Ši baltoji knyga patvirtinta praėjusiu metu Liepos mėnesį. O antroji dalis susijusi su valdymo priemonėmis ir įvairiais uždaviniais, kurie atitenka komisijai. Viena vertus ir valstybėms narėms kita vertus. Pirmojo dalyje ataskaitoje įvertinamas tas daugia pakopijos valdymas, pateikiami pasiūlymai remiantis Baltąją knygą. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į keletą rekomendacijų. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie vertikalų ir horizontalų į daugia pakopę valdymo aspektus. Apie bendradarbiavimą įvairiais valdymo lygiais, tiek politinė, tiek socialinė prasme ir apie bendradarbiavimą tarp institucijų ir e, veikėjų tame pačiame ligmenyje bendradarbiavimo. Viskas turi būti daroma veiksmingai ir koordinuotai. Kitas svarbus klausimas yra tai, kad reikia apibriežti partnerystės principą. Šiuo metu iš tikrųjų partnerystės principas nėra aiškiai apibrieštas ir mums reikia pasistengti tokią partnerystę įgyvendinti, reikia realios partnerystės su vietinės valdžios institucijomis. Labai svarbu užtikrinti, kad vyktų nuolatinis dialogas su vietos valdžia tiek darybų pradžioje, tiek joms vykstant. Taip pat reikia pasinaudoti teritorinę sanglaudą. Tai yra dar vienas svarbus klausimas. Reikia įtraukti vietinius regioninius veikėjus, kad teritorinės sanglaudos įgyvendimas taptų veiksmingesnis. Teritorinis bendradarbiavimas taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį gyventinant Europos 2020 metų strategiją. Tai buvo pabrėžta tuose atsakymuose, kurie buvo pateikti per viešasias konsulta konsultacijas. Europos judėjimai partnerystės pagal Urban ir Leader iniciatyvas e, turi būti skatinami kaip priemonės, kuriant tarp valstybinio valdymo sistemas. Ir tam, kad būtų užtikrinta, jog įvairios politikos įvairiais lygmenimis būtų veiksmingos. Taip pat reikia supaprastinti bendrijos ir nacionalinės taisyklės Tai yra iš ankstinė sąlyga tam, kad būtų užtikrintas geresnis valdymas pagal sanglaudos politiką. Gana neseniai buvo pakeisti kai kurie bendrėjai reglamentai siekiant užtikrinti tolesnius žingsnius šią kryptimį. Tačiau supaprastinimas neturi būti susijęs vien tik su ekonominė krize, tai turi būti nuolatinis procesas Mes taip pat manome, kad reikia, kad reikėtų tęsti Erasmus programą vietos ir regioniams atstovams. Tai yra svarbi programa ir turime skirti pakankamą finansavimą per kitas darybas dėl biudžeto ir turime imtis tinkamų priemonių, kad sustiprintume ryšius su regioninės ir vietos valdžios institucijomis. Taip pat reikia e, renkti ES daugia pakopio valdymo hartiją, nes ji gali pasitarnauti siekiant geriau su, suvokti tą Europos lygmens valdymą. Antrojoje mano pranešimo dalyje kalbama apie valdymo mechanizmus ir priemonės siekiant pagerinti programų įgyvendinimo sistemą. Europos komisijos vaidmens e, stebėjimas yra nepakankamas ir jos vaidmo negali pakeisti nepakankamą valstybių narių kontrolės sistemų veikimą. Man atrodo, kad Europos komisija turėtų atlikti stipresnį audito, auditavimo vaidmenį programų pradžioje, o valstybės narių, valstybė narių vaidmo turėtų būti stipresnis įgyvendinimo metu. Kontrolė įgyvendinimo metu taip pat turi būti e, sustiprinta, sutelkiant ad hoc patikrinimus ir didinant pagalbą valdymo institucijoms kad būtų galima ištaisyti klaidas ir sumažinti bendrą klaidų koeficientą. Komisija ir taryba turėtų daugiau dėmesio skirti toms sritims, kur toks klaidų koeficientas yra didelis Ir turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į neteisėtas išlaidas ir viešosius pirkimus, nes atrodo, tuose procesuose, tuose srityse yra daugiau pažeidimų. Reikėtų supaprastinti reglamentavimo taisyklės, kad jos būtų lengviau taikomos pačių vartotojų ir kad netbaidytume potencialių naudos gavėjų, potencialių subjektų, kurie norėtų dalyvauti projektuose. Be to, būtų taip pat svarbu sustiprinti komisijos pagalbą e, vadovaujančioms institucijoms. Klaidų atsiranda visų pirma pirmajame kontrolės lygmenyje, todėl reikia geresnio įvairių lygmenų koordinavimo kontrolės procese, kad nebūtų vykdoma pernelyg didelė kontrolė ar besidubliuojančio audito. Finansinių inžinerinių priemonių panaudojimas, pavyzdžiui, Žereme ir Jasper turėtų būti išplėstas, siekiant sudaryti kokybinėms strateginiams projektams tinkamas sąlygas ir kad būtų galima įtraukti ir privatų kapitalą kartu su viešuoju kapitalu. Naudos gavėjai vietinės valdžios institucijos taip pat mini tai, kad reikia didesnio nuoseklumo ir lankstumo, kad būtų galima taikyti integruotą fondų panaudojimo požiūrį. Tuo ir baigsiu, ponia pirmininkė. Ir tikiuosi išklausyti mūsų svečių. Ačiū. Turime tris svečius kuriuos pakvietė komitetas ir ponia, ponios Maneskų pasiūlymų. Kon, periferinių jūros regionų konferencijos generalinė sekretorė ponia Marijanų, ponia Karola Gunnarsson yra Europos municipalitetų ir regionų tarybos atstovė ir ponas Hendriks yra mažų, vidutinių ir Europos amatų asociacijos atstovas. Noriu išklau, norime jūsų išklausyti, jūsų pastabų ir būtų gerai, jeigu jūs kalbėtumėte ne ilgiau kaip 10 minučių. Ir pirmiausia, suteikiu žodę poniai Žiuly Gurdin. Merci, madame la présidente. Je voudrais brièvement. Ačiū, ponia pirmininkė. ponė Eleni Marijano apgailestauja dėl to, kad negalėjo atvykti į Briuselį. Ji yra mūsų organizacijos generalinė sekretorė ir aš ją pavaduoju. Noriu padėkoti poniai Manesku už tai, kad suteikė um, periferinių jūros regionų konferencijai jos atstovams pasisakyti šiame klausime. Norėčiau Jums priminti, kad e, periferinių jūros regionų konferencija vienyje 160 regionų Europoje. Iš es valstybių narių bei iš kaimininių valstybių. Ta e, organizacija gyvuoja jau daugiau nei 37 metus. Ir mes siekėme užtikrinti didesnį regionų vaidmenį gyvendinant Europos politiką. per pastarosius 20-27 metus savo darbe mes turėjome galimybę pakeisti regioninės valdžios įvaizdį Europoje. Pradžioje daugam atrodė, jog tos valdžios institucijos, vietos valdžia tik tai užsijima e, lobizmu, siekia užsitikrinti lėšų iš ES. Tačiau iš tikrųjų jos tapo tikromis veikėjomis gyvendinančiomis vietos politiką ir su, sukaupė daugybę patirties ir žinių šioje srityje. Norėčiau pakalbėti apie kontrolę ir valdymą ir paminėti štai ką. Atsiranda, gėmė vis daugiau ir daugiau partnerių Tai reiškia, kad mm, mums reikia atlikti daug vertinimo ir kontrolės užduočių ir viskas tampa gana sudėtinga. Tačiau tai nėra priežastis trauktis ir keisti finansinio valdymo taisyklės. Kalbu, dabar noriu paminėti, kad per pastarosius keletą metų daug pasiekta struktūrinių fondų gyvendinimo srityje. Ir manau, kad svarbu šią politiką toliau gyvendinti. Šios politikos e, stiprioji pusė yra tai, kad ta politika yra ypač, ma, kad ją ypač mato žmonės, atsižvelginti tai, kad šiuo metu išgyvename krizę. Norėčiau e, pristatyti keletą praktiškų pasiūlymų. Manau, kad Europos projekto E, nauda ir svarba yra taip pat ir Europos teritorijų įvairovės išsaugojimas. Jeigu būtume vien ekonominė sąjunga, tikrai prarastume piliečių paramą. E, toliau valdymas. Apie valdymą, juk šiandien ir kalbame iškyla pavojus, jog pastaruoju metu pastebime, kad iškyla pavojus recentralizuoti e, kai kurių e, fondų politikos įgyvendinimą. Tai reikštų, kad regionuose sumažėtų Europos, jeigu tos tendencijos sustiprėtų. Ir manau, kad dėl to pajustume tikrą demokratijos deficitą piliečiai nebegalėtų su savęs tapatinti su tokia politika. Pažangos pasiekti regionės politikos įgyvendinime ir jei mes norime pasiekti intensyvesnio Europos teritorinio integravimo, turime vykdyti atitinkamą politiką. Esame pateikę dokumentą dėl daugia pakopio valdymo. E, Tame pasiūlyme remiamasi Europos teritorijų sudarytų paktu. Ir šį paktą turėtų lydėti dvi priemonės. Visų pirma, politinis susitarimas dėl mūsų vizijos tikslų ir prioritetų e, gyvendinant 2010 Europos strategiją. Šį susitarimą turi parašy, pasirašyti Europos komisija bei visa eilė Europos regioninius val, valdžios institucijų. Ir šio pakto dėka visi įsipareigos vykdyti politiką atitinkamai pagal kompetencijos lygmenį mes taptume tokios politikos savininkais ir įveiktume kliūtis, su kuriomis susidūrėme gyvendindami Lisabono strategiją. Taip pat siektume užtikrinti, kad tos politikos įgyvendinimas būtų koordinuojamas visais lygmenimis - regioninių, vietos ir Europos. Kitas svarbus dalykas e, yra štai koks. Mes siūlome rinktis sandorio tipo susitarimus, kuomet kalbame apie projektų įgyvendinimą regionuose. Tai galėtų būti komisijos ir regionų e, s, s, projektas ir sutartys, arba tai galėtų būti trišaliai projektai visi šie mechanizmai yra daugia pakopio valdymo mechanizmai, kurie mūsų nuomonė teikia nemažai pranašumų. Visų pirma, pagal tokią sistemą žmonės prisima atsakomybę, nes e, regionas, regiono valdžia pasirašo kokį nors susitarimą ir tuomet tai reiškia, kad regionas politiškai įsipareigoja imtis kažkokių užduočių ir jas įgyvendinti. siekiant bendrų ES strateginių tikslų. Regionai turi prisimti atsakomybę, nes tai yra abipusio pasitikėjimo užtikrinimo galimybė. Bet yra ir kita medalio pusė. Mes manome, kad Tik taip galime pasiekti e, supaprastinimo. Tik tuo atveju, jeigu žmonės prisims atsakomybę, jeigu viskas bus patikėta regionų ar vietos valdžiai. Tai reiškia, kad komisija rūpintųsi strateginių tikslų gyvendinimu, tačiau jai netektų gilintis į visas detalės ir smulkmenas, nes manau, kad būtent tai ir vyksta. Europos komisijai tenka per daug laiko skirti kont kontrolės užtikrinimui. Kartais ji na, veikia kaip kalėjimo viršininkė. Taip pat manau, kad egzistuoja poreikis įtraukti visus veikėjus į šiuos veiksmus, ypač dabar, kuomet mes ieškome išeities iš krizės. Ačiū. Madame Karola Gunnarsson. Toliau pana Karola Gunnarsson. Labai ačiū, ponia Pulvininkė. Pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad pakvietėte mane kaip tos šios e, municipalitetų regionų tarybos atstovę. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją už daug žadantį darbinį dokumentą. Mūsų nuomonė jame pateikta yra labai svarbių dalykų. Ir CEMR vardu norėčiau pateikti konkrečių komentarų šiam dokumentui. Visų pirma, pranešime minima Lisabonos sutarties nuostata dėl vietinės ir regioninės savivaldos principų laikymosi ir subsidiarumo principo. Tačiau šios principus reikia realizuoti praktikoje, jos reikia įgyvendinti tiek rengiant ir tiek vykdant e, bendrijos politiką ir teisės aktus. Todėl mūsų taryba sveikina tai, kad pranešėja skiria daug dėmesio vietinio regiono organizacijų įtraukimą, įtraukimui, ypač prie, e, rengiant teisės aktus. Labai svarbu įtraukti vietinės valdžios institucijas į diskusijas, nes tos valdžios institucijos neturėtų būti vertinamos vien tik tai vykdytojai e, tos europinės ar nacionalinės politikos. Mūsų taryba taip pat pritarė tam, kad e, pranešimas remia partnerystės idėją. Tačiau partnerystės principas turi būti įgyvendinamas tinkamai. Taryba ragina pranešėjai rekomenduoti, kad komisija daugiau dėmesio skirtų partnerystės principo įgyvendinimui valstybėse narėse. CEMR taryba pritarė pranešėjos raginimui skirtam komisijai daugiau skirti pastangų siekiant teritorinės anglaudos tikslų ES. Pats laikas imtis veiksmų, pasiremiant gerais pavyzdžiais, kurie jau egzistuoja ir ieškant naujų kelių šių tikslų pasiekimui e, būtų svarbu sanglautos politikos ateičiai. Tačiau tai taip pat svarbu ir kalbant apie Europos 2020 metų strategiją. CEMR taip pat pritarė tam, kad pranešėja e, siekia, kad būtų supaprastintos procedūros ir taisyklės. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus aspektas, kurį būtų galima pranešime dar labiau išryškinti. Deja, iki šiol geresnės teisėkoros metodai ne, nedavė rezultatų vietinių ir regioninių lygių, sumažinant administracinę naštą. Problema ne tik yra e, tos nebūtinos klaidos dėl sudėtingų taisyklių, bet dar blogiau. Vietos valdžios institucijos kurioms labiausiai reikia struktūrinių fondų, yra atgrasomos nuo kreipimosi, nuo pranešimų, prašymų teikimo dėl per daug sudėtingų taisyklių. Ehm, ir iš savo diskusijų su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis pat, turiu panašios patirties. Tai būtų galima dar daugiau pabrėžti pranešime. Pranešėja smarkiai pabrėžia kontrolės sistemos svarbą sanglaudos politikoje. Mūsų taryba, žinoma, pritarė efektyviai kontroliai, tačiau tuo pat metu mums e, nerima taip pat tai kelia. Audito intensyvumas e, trukdo veiksmingam lėšų panaudojimui. Projektų vadybininkai turi daug pastangų dėti tam, kad galėtų laikytis ES reglamentų, o ne tam, kad galėtų maksimizuoti investicijas ir pasiekti politikos tikslų. Komisija turi dėmesį sutelkti į tai, kad būtų sukurti pajėgumai, kad būtų galima geriau įgyvendinti politiką ir antra, kontroliuoti. Mūsų taryba pritarė tam, kad pranešime daug dėmesio skiriame labiau integruotam požiūriu į vairius fondus taisyklių, kurios taikomos įvairioms e, finansinėms priemonėms harmonizavimas yra labai svarbus žingsnis, kad būtų galima panaudoti vietinį regioninį potencialą. Ir mes raginame pranešėją dar labiau pabrėžti šį svarbų aspektą. Na ir pagaliau mes pritarėme prašymui aktyviai įtraukti Europos parlamentą į diskusiją apie sanglaudos politikos ateitį. Tačiau mes taip pat rekomenduotume, kad pranešime būtų paminėtas poreikis taip pat įtraukti plačiai vietinės regioninės valdžios atstovus e, į šią diskusiją. Na ir pagaliau norėčiau paminėti mūsų tarybos darbą susijusiu su sanglaudos politikos ateitimi. Mums Atrodo, kad tai yra labai svarbus aspektas. Mes parengėme, e, e, paskirėme grupę, darbo grupę, kuri parengė dokumentą dėl sanglaudos politikos ateities. Šiame dokumente, šis dokumentas yra patvirtintas politikos komitete. Atnešiau, atvežiau jums keletą egzempliorių ir jūs e, juos rasite prie šios salės ant stalelio. Labai ačiū už tai, kad pasiklausėte manęs. Ačiū, ponė Gunarson. Dabar norėčiau steigti žodį Lukui Hendriksui pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Visų pirma, savo organizacijos vardu noriu padėkoti jūsų komitetui, poniai Manesku, už tai, kad jį suorganizavo šios klausimus ir už tai, kad mus pakvietė čia dalyvauti. Kokia yra mūsų komentarų esmė? Juos reikia vertinti šiame kontekste. Visų pirma, tai, kad 22 tūkstančiai vietinių ir regioninių valdžios institucijų ES atsako už daugiau kaip už du trešdalius ES teisės aktų ir dauguma jų yra susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Antra, socialinė ir ekonominė politika ir tie iššūkiai, kurie atitenka ES pagal 20 metų strategiją, tai demografija, globalizacija, energetika, tvari plėtra, turi didžiulį poveikį įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl ši politika turi būti įgyvendinama ir regioniniu bei vietiniu lygiu. Ir trečias dalykas MVO, MVI nėra lokalizuotos. Daugiau kaip 25 procentų Europoje veikia vietinėse rinkose ir jos parduoda savo produkciją vietoje arba eksportuoja ir remiasi vietinėmis žiniomis. Todėl tai yra, regioninė politika yra svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jau savo pozicijos dokumente, žaliojo knygoje dėl teritorinės sanglaudos mes pabrėžiame, kad regionės programos, kurios pasirodė besą sėkmingos, buvo, dėl to, buvo sėkmingos dėl to, kad buvo kokybiškas bendradarbiavimas su ekonominėmis organizacijomis ir įmonėmis bei socialiniais partneriais atitinkamose teritorijose. Priešingai, tose teritorijose, kur sprendimai dėl tam tikrų veiksmų buvo vykdo, priimami be konsultacijų, neparodė tokios pat sėkmės. Taigi, svarbiausia sėkmė yra tai, kad būtų siekime partnerystės tarp politinio, politinių ir ekonominių veikėjų, kurie yra ekonominiai ir socialiniai partneriai kiekvienų lygių. Tai ar tai būtų regioninis, nacionalinis ar europinis E, lygmuo. Todėl daugia pakopis valdymas turi įtraukti daugia pakopį veikėjų įtraukimą. Todėl mažos ir vidutinės įmonės turėtų būti susijėtos su programų ir teisės aktų kūrimu tose sritise, kur tai yra svarbu mažos, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tokios partnerystės sėkmė priklauso nuo trijų kriterijų. Visų pirma, politinės valės bendradarbiauti, būtinumo siekti verslumo e, kultūros ir tai to, kad e, programų darbo metomai būtų pritaikyti mažų ir vidutinių įmonių poreikiams. Ir žinoma, grįžtant prie šių kriterijų, tai manau, kad apie politinę valią bendradarbiauti nereikia nekalbėti. Antra, būtinumas siekti E, verslumo kultūros administracijoje, tai reiškia, kad kol kas to trūksta, kuriuoms e, atrodo, kad įmonės įvaizdis susijęs su didelėmis įmonėmis tik tai. Todėl reikia asimiliuoti vyras įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio ir pritaikyti paramos politiką būtent šiam vienam modeliui. Realybė turi dviejopą neigiamą poveikį įmonėms ir institucijams. Viena vertus tai neleidžia jiems renkti politiką pritaikytą e, mažesniam mastui ir nors akivaizdu, kad e, tarpinės organizacijos atlieka svarbu vaidmenį, e, tarpininkavant tarp valdžios ir įmonių, tas vaidmo yra nepakankamai pripažįstamas ir nepakankamai remiamas nacionaliniu ar vietiniu lygiu. Patirtis rodo, kad Europos nacionalinės ir teritorinės programos pasiekia mažas įmonės tik tada, jeigu e, valdymų užsieima tarpinės organizacijos atstovaujančios šias įmonės. Ir trečias dalykas, turime pritaikyti darbo, programų darbo metodus mažų ir vidutinių įmonių poreikiams. Nes joms reikia laikytis administravimo, finans, finansavimo, patvirtinimo taisyklių, kurios pritaikytos didelėms įmonėms. Jos prastai pritaikytos mažoms įmonėms. Ir yra tam tikras trūkstamas, trūkstama jungtis, dėl ko taikomi per didelį apribojimai mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėl ko jos negali pasinaudoti programomis ir todėl atstovaujančios asociacijos vis mažiau domisi struktūriniais fondais. Pateiksiu pavyzdį. Nepaisant puikių rezultatų kai kuriuose regionuose, keli šaltiniai rodo, kad tik tai 2-3 procentai mažų įmonių gauna paramą ir jo, ta parama sudaro tik tai 1-2 procentus. Todėl mūsų asociacija parengė dokumentą dėl supaprastinimo. Tikriausiai tą dokumentą jau gavote. Ir mes siūlome 105 supaprastinimo priemonės skirtas administracinėms taisyklėms ir finansiniam struktūrinių fondų valdymui. Ir dabar netrukus baigsiu. Mūsų rekomendacijos būtų tokios. Pirmoji būtų taikyti du svarbiausius maža verslo principus. Tai yra visų pirma žvelgti į tai, kad e, turime reikalą su mažomis įmonėmis ir reikia pripažinti principus, kuriais juos veikia vietinių regioninių lygių. Ir mes pritarėme baltai knygai, knygai, kur sakoma, kad Europos ekonomikos atsigavimas reikalauja uh, kad mažų vidutinių įmonių veikla būtų pripažįstama visoje Europoje. Tam reikia partnerystės su vietinė ir regioninė valdžia. Kaip jau sakiau, daugiau 25 procentų visų įmonių veikia vietinėse rinkose. Nepaisant to, Europos politika dažnai yra kuriama didelėms įmonėmis, kurios gali greitai plėtotis ar eksportuoti, nors ši, šios įmonės e, sudaro įmonių mažumą. Iš tiesų, mažos įmonės yra svarbiausios įmonės, kuriant darbo vietas, kartais jos yra vienintelės e, kaimo vietovėse, sudėtingose vietovėse. O be to, teritorinė politika turėtų pasinaudoti įmonių potencialų to artimumo veiksnio prasme. Ir pirmiausia, reikia atsižvelgti į mažų įmonių poreikius žemiausių teritorinių lygių. Antroji rekomendacija tai būtų, kad reikėtų skirti finansinės lėšas įmonėms, kurios kurių e, prašymus galėtų patvirtinti vietinės institucijos be papildomo vertinimo europinių lygių. Ir simbolinė priemonė šią prasme to daugio pakopio valdymo būti susitarimas tarp trijų institucijų lygmenų re, regionų komiteto ir teritorinių valdžios įstaigų, kad būtų galima sumažinti kaip galima daugiau auditavimo taisyklės ir kad vienas patvirtinimas būtų tinkamas visiems trims lygmenims. Antroji rekomendacija būtų būtų įvesti dialogo kultūrą. Ir trečioji rekomendacija būtų horizontalus subsidiarumas. Čia mes siūlome tokį principą, kuris susidėtų iš to, kad būtų be institucinio subsidiarumo, taip pat būtų ekonominių ir socialinių veikėjų įtraukimas į, pri, į sprendimų prieimimą kiekvienu lygmeniu. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Hendriksai. Mūsų klausime šiandien dalyvauja ir komisijos atstovai. Matau kolegas iš regionų generalinio direktorato, bei taip pat tikiuosi iš sekretoriato. Prašysime komisijos atstovus įsiterpti vėliau po diskusijos. Ir pirmasis paprašęs žodžio yra Olgi Vlasek. Noriu paprašyti visų, kurie nori žodžio, informuoti mus, kad galėtumėme atitinkamai organizuoti diskusijų laiką. Prašau. Pone e, pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti šiuo pranešimu, nes manau, kad tai žingsnis link dar didesnio supaprastinimo. Kalbu apie struktūrinių fondų tai, e, panaudojimo taisyklių supaprastinimą noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Jeigu norime, kad visi mus suprastų, turime teikti paprastus ir suprantamus pasiūlymus, kad juos būtų nesunku paversti konkrečiais žingsniais. Man patinka partnerystės apibrėžimas. Mes turime aiškiai pasakyti, ką mums reiškia partnerystė. Tai yra, kad e, jie apima tam tikras teisės ir tam tikrus susipareigojimus. Taip pat turime nurodyti, kokiu metodu rengiantis, mes, kokiu metodu remdamėsi norime tą partnerystę plėtoti. Ir norėjau užduoti, uždaviau klausimą ponui Hanui dėl supaprastinimo. Pavyzdžiui, turime kalbėti apie tai, kaip atskiros valstybės įgyvendina supaprastinimo principą. Mums reikia rinkti informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi valstybės narės, kad galėtumėme toliau dirbti šią kryptimę ir tai toliau supaprastinti taisyklės. Galbūt tai yra vertimo problema, bet reikėtų skleisti vertinimo kultūrą Mm, sakyčiau, tai yra tam tikras metodas. Turime aiškiai pasakyti savo partneriams, ką mes rengėmės palaikyti, kokias priemonės. Džiaugiuosi vietos ir regiono valdžios atstovais, tuo, kad jie dalyvauja šiandienos reginėje. Ir noriu pabrėžti, kad mums, kad reikia nepamiršti ir mokymų. Ypač reiktų mokyti renkti kolegas, kurie savo ruoštų skleista informacija kitiems. Taip pat noriu paminėti galutinius naudos gavėjus. Ir manau, kad reikia dirbti ne tik bendradarbiaujant su regionų komitetu, bet taip pat ir bendradarbiaujant su atskirų valstybių e, m, savivaldybių ir tarybų asociacijomis. Juk mums reikia, juk, juk mums reikia atrinkti žmonės, kurie paskui patys taps mokytojais savo šalise. Tad mums reikia, kad ta atranka būtų įmanoma, mums reikia bendradarbiauti su tomis asociacijomis. Norėčiau, kad į finansinių e, priemonių sąrašą būtų įrašyta ir priemonė pavadinimu Jessica. Președinte, prefer să vorbesc pe românește pentru că... Ponas Angurakis. Mă înțeleagă mai bine. Ačiū. Kalbėsiu rumuniškai. Nes tada ponia Manesko mane geriau supras. Aš manau, kad mes turėtume labiau išsiaiškinti šio dokumento turinį. Manau, kad yra dvi pagrindinės problemos. Pirmiausia, ponia Manesko pasakė, kad ji norėtų išnagrinėti tą problemą. Tai būtent šitas daugia pakopis valdymas. Tai yra naujas klausimas. Ir visi kiti, kiti klausimai ir kitos problemos yra būtent susiję su šiuo klausimu. Šitame dokumente tos problemos, mano nuomonė, ir nebuvo pakankamai išsiaiškintos. Mes, pavyzdžiui, daug girdėjome apie bendradarbiavimą įvairių lygmenių, kurį reikėtų, žinoma, ir apibrėžti. Tačiau aš norėčiau panagrinėti antrąją dokumentų dalį, būtent susijusią su kontrolės mechanizmais. Mes dažnai šiame komitete kalbėjomės apie šitais mechanizmais susijusias problemas. Tačiau kila kitoks klausimas. Šitas naujas ligmuo, šitas e, daugia pakopis valdymas, ar jisai nepadarys visos kontrolės dar sudėtingesnės? šitas būtent daugia pakopės valdymas vertikalių ir ho horizontalių lygmenių, argi jis nereiškia, kad dabar reikės daug labiau koordinuoti įvairius veiksmus, kad pasiektume optimaliausią rezultatą. Logiškai mąstant, reikėtų daryti prielaidą, kad dabar kontrolės mechanizmai taps dar sudėtingesni. Todėl e, aš e, nelabai suprantu, kai mes kalbame tokiu atveju apie kontrolės supaprastinimą. Kalbame apie tai, kad likščiolinė praktika yra labai sudėtinga. Žinoma, tam pritariu. Tačiau aš nežinau, ar po, po šitų naujovių ši praktika taps veiksmingesnė, ar bus tik tai sukurta naujų kliūčių. O gal e, mes norėtume panalizuoti šiame dokumente, vis dėlto panalizuoti, ką reikėtų iš tiesų supaprastinti. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, man susidaro įspūdis, kad mes diskutuojame neatsižvelgdami į ekonominę krizę. Tai Mano nuomonė, šita krizė yra taip pat labai svarbus veiksnys, lemiantis mūsų veiksmus. Ne tik tai Graikijai ir Rumunijai daug žalos atnešė ši krizė. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip galėtų Graikijos vyriausybė arba Vengrijos vyriausybė, pavyzdžiui, galėtų finansuoti projektus, pavyzdžiui, ateityje jeigu mūsų valstybės yra didžiulės su deficitu susijusios problemos. Šan Kelly, please. Ačiū, dabar Šonas Kelis. Uh, Ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju, buvau kitame posėdėje. Ponas Hendriksas sakė, kad 95 procentai įmonių uh, vysto savo veiklą vietos lygmenių, nors joms tenka įgyvendinti, tenka pai, e, įgyvendinti didelėms įmonėms skirtas taisyklės. Ar yra kažkokios informacijos apie tai, kaip tokia situacija atsiliepia tų įmonių veiklos pelningumui? Taip pat noriu paklausti, ką mes galėtume padaryti tuo klausimu. On the, on the list. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Todėl norėčiau pasinaudoti galimybę. Ne, prašau, Josef Matula. Mulțumesc, uh, sigur o felicit pe raportoare pentru toată problematica aceasta. Norėčiau pasveikinti visų pirma pranešėją už tai, kad jie šią sudėtingą problematiką pristatė taip puikiai šiame darbinėme dokumente. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. E, supaprastinimas yra labai svarbus dalykas. Tiek Europos, tiek nacionalio lygmenių. Tačiau tam reikalinga iš ankstinė sąlyga. Būtent turi būti geresnis administravimas įvairiais lygmenimis. Dar svarbesnis dalykas yra tas, kad šis supaprasnimas būtų tikrai e, vykdomas, tačiau nebūtinai ekonominės krizės laikotarpiu. Bet kokiu atveju šitas supaprastinimas turi būti nuoseklus, bet nereikia pulti į kitą kraštutinumą. ir lygiai grečiai reikėtų kurti ir tam tikrą vertinimo ir kontrolės kultūrą tiek vietos, tiek regiono lygmenių. Ir baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį į didžiulį potencialą, ypač e, e, finansų inžinerijos mechanizmų, tai Jaspers pavyzdžiui arba Jeremy Aš manau, kad tuos e, e, mechanizmus mes turėtume stiprinti ir intensyvinti, ypač šiame dokumente. Ačiū kolegos, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jei ne. Norėčiau kreiptis į kolegas iš komisijos ir paprašyti juos pakomentuoti situaciją, remiantis patirtimi sukaupta kontrolės užtikrinimo ir veiksmingumo siekimo srityje taip pat pakomentuoti mintis, kurias kolegas, kolegos ką tik išsakė. Kalbame apie bendrą valdymą ir tokiais atvejais yra, vyksta skirtingų vyriausybės valdžios lygmenų sąveika, pavyzdžiui, gyvendinant biudžetą ir visą laiką iškyla pusiausviros e, tarp kontrolės ir veiksmingumo išlaikymo klausimas. Mm, galbūt jūs norite išsakyti kažkokius pastebėjimus, reaguodami į mūsų trijų svečių pasisakymus, į kolegų išsakytas mintes. Jan Anderson, prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Mielai pakalbėsiu apie šį darbinį dokumentą. Noriu padėkoti pranešėjai už šį dokumentą, kuriame išdėstyta įdomių minčių, ypač dėl to, kaip užtikrinti geresnę kontrolės sistemų, geresnį kontrolės sistemų valdymą ir veiksmingumą. Norėčiau taip pat išsakyti pirminę komisijos reakciją į šį dokumentą ir paaiškinti, ką mes nuveikėme, siekdami geresnio struktūrinių fondų valdymo užtikrinimo. Mums džiaugu, kad darbinėme dokumente teigiamai atsiliepiama apie, darb, apie komisijos veiksmų planą. Ir noriu pasakyti, kad dabartinių programų laikotarpių uh, Mes manome, kad mums sekasi neblogai, mūsų vertinimai yra pozityvus ir norėtumėm pasidalinti šią sukauptą informaciją su pranešėje. 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtintas, e, patvirtinti dokumentai, kurie leis mums eiti reikalingą kryptimi. Taip pat norime sustiprinti nacionalinių regioninio audito institucijų vaidmenį ir, kaip jūs, pirmininkė, minėjote, e, iškyla funkcijų dubliavimo, kontrolės funkcijų dubliavimo klausimas. Ir būtent tai yra mūsų kontrolės strategijos esmė. Mes norime remtis regioniniu ir nacionaliniu mastu atliktų auditų veikla šioje srityje ir būtent taip rengėmės dirbti kitų programavimo laikotarpių. Mes buvome labai aktyvus e, šio naujo laiko tarp pradžioje, apie tai, tai taip pat minima darbinėme dokumente. Mes mm, nagrinėjome atitikties užtikrinimo ataskaitas. Taip pat parengėme gairės dėl kontrolės ir veiksmingumo valdymo institucijoms, taip pat regionams ir nacionaliniams institucijoms ir rengėmės ir toliau taip daryti. Mes norime ir toliau užtikrinti, steigti gairės e, valstybių narių institucijams, bet taip pat naudos gavėjams. Taip pat norim, norime renkti mokytojų rengimo seminarus, renkti, ten, ten sukviesti žmonės, kurie savo ruoštų paskui skleis žinias ir patirtį grįžę vietoje kur, kaipgi pasiekti veiksmingumo ir kontrolės pusiausviros. Svarbiausia yra nedubliuoti kontrolės uh, užduočių. Reikėtų, pas, reikėtų pasitikėti, remtis tais rezultatais, kurių pasiekia valstybių narių kontrolės ir audito institucijos. Mes e, rengėme mes dabar peržiūrime bendrą audito strategiją, E, čia toje peržiūrėje dalyvauja visos struktūrinių fondų tarnybos. Tas dokumentas turėtų būti parengtas po kelių savaičių ir mes netrukus persusime jį ir jūsų komitetui, kad jūs išdėstumėte savo nuomonę apie tai. Ir šis darbinis dokumentas, kurį svarstame, pasirodė tikrai gerų laikų. Mes kalbame apie apie, dabar kaip tik kalbame apie įgyvendinimo mechanizmus po 2013-ųjų. Ir čia aptarti ir šie klausimai ir mes tikrai džiaugiamės parlamento indėliu į šias diskusijas. So in, in were... Ačiū. Kolegos savo pasisakymuose uždavė ir klausimų. Galbūt kas nors iš svečių arba ar ponia Manesku norėtų atsakyti juos. Pona Šonkelis uždavė klausimą dėl mažų vidutinių įmonių norėtumėte sakyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė, man atrodo, nelabai gerai supratau pono kelio klausimą. Jeigu teisingai supratau, jis klausė, aš sakiau, kad 95 procentai MVI veikia vietinėme ligmenyje. Tačiau nes, nieko nesakiau apie ryšį su jų pelningumu. Man atrodo, jūsų klausimas buvo apie tai, kaip padidinti jų pelningumą dėl to, kad jos veikia vietinių lygmenių. Ar teisingai supratau jūsų klausimą? Atrodo, kad jos turi laikytis Europinio lygmens taisyklių ir teisės aktų, kurie yra parengti didesnėms įmonėms. Ir ar tai daro jiems poveikį, tas per didelė biurokratija ir panašiai. Tokia mano klausimo esmė. Iš tiesų problema yra ta, kad dauguma teisės aktų Europinio lygių yra rengiami taikant jas didelėms įmonėms, didelėms organizacijoms, nes bendrai žmonės, kurie rengia teisės aktus, nežino, kaip veikia maža ar vidutinė įmonė. Maža įmonė nėra didelės įmonės bonzai versija. Tai, kas veikia mažoje įmonėje, tai veikia ir didelėje, bet net virkščiai. Ir būtent tai yra didžiausia problema su nacionaliniais ar europinės teisės aktais, kad nežvelgiama į įmonės kaip mažas. Teisės aktuose neatsižvelgiame į mažų vidutinių įmonių ypatumus. Būtent tai mes stengiamės padaryti bandome paaiškinti politikams, teisės aktų rengėjams, kaip veikia maža ir vidutinė įmonė. Ar tai atsako, ar atsakiau jūsų klausimą? Tikiuosi, kad taip. Man atrodo, kad e, ponas Kelis žino atsakymą į šį klausimą ir atrodo, jis sako, kad jis patenkintas atsakymu. Pone Gunarson, prašom. Labai ačiū, norėčiau pakalbėti šiek tiek apie supaprastinimą viena iš temų, apie ką kalbame šią popietę. Aš nerimau dėl struktūrinių fondų, dėl to, kad aš esu vienu iš, vienos iš partnerysčių Švedijoje pirmininkė. Švedijoje veikia aštuonios partnerystės. Aš pirmininkauju vieną iš jų. Mūsų regione turime 52 savivaldybės. Ir kai aš kalbuosi su vietinė valdžia, ar regioninė valdžia. Daug kas sako, kad mes nesikreipsime dėl europinio finansavimo iš struktūrinių fondų, nes yra per daug viskas sudėtinga, per daug laiko viskas užtrunka, o kontrolė yra per didelė. Ir kai kalbame su regioninė vietinė valdžia ir kartu su mažomis įmonėmis, tai jos iš tikrųjų atsisako struktūrinių fondų panaudojimo, nes joms atrodo, kad per daug darbo yra vien paprašyti lėšų iš fondo ir kontrolės sistema yra per daug sudėtinga. Ir dėl to aš labai nerimau, nes aš manau, kad fondai yra solidarumo Europoje pavyzdys matomas pavyzdys. Tai yra matomas pavyzdys, kas yra Europa Švedijoje. Ir jeigu mes turime tokių problemų Švedijoje, aš esu įstikinusi, kad panašių problemų jūs visi turite. Tai taip pat yra problema dėl to, kad fondus panaudojant galima sutelkti lėšas iš įvairių partnerių visuomenėje, siekiant augimo ir regiono plėtros. Todėl klausimas yra esminis, kaip palengvinti fondų panaudojimą tam, kad fondas sėkmingai veiktų ateityje. Kitas klausimas. Reikia turėti daug pinigų prieš pradedant projektą, nes iš fondų iš karto negausi pinigų. Švedijai užtrinka apie 9 mėnesius, kol gauni fondo lėšas. Taigi pats turi būti stiprus partneris tam, kad galėtum panaudoti struktūrinius fondus. Todėl man visą tai ir kelia nerima. Todėl aš manau, kad labai gerai, kad pranešėja skiria daug dėmesio darbinėme dokumente šiems klausimams. Kolegos taip pat sakė, kad yra didelis stiprus ryšys tarp to, ką vadiname gerų valdymų ir supaprastinimu. Taigi dabar, e, Romana, ar norėtumai pakomentuoti visus pasisakymus? Um. Aš norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms ir ekspertams, kurie šiandien atvyko pas mus. Taip pat ekspertams iš komisijos už jų išreikštas nuomonės, už jų pasiūlymus ir rekomendacijas. Aš esu įsitikinusi, kad mes ir ateityje glaužiai bendratarbiausime ir parengsime dar kitą puikų pranešimą, kuris priartės prie to labiausiai, ko mes labiausiai norime. Aš manau, kad e, mums labiausiai rūpi, kad procedūros būtų supaprastintos. Ir kad e, pagalbos gavėjai galėtų geriau pasinaudoti sanglaudos fondais. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir būtent per švietimą, lavinimą, supaprastinimą, e, administracijų gebėjimų stiprinimą ir taip pat konsoliduojant paramą pagalbos gavėjams, kad, kad klaidų skaičius ir netitikimų skaičius būtų sumažintas. Mano kolega Lasakas jau pasakė, kad tas būdas, kaip e, yra įvykdomi šitie supaprastinimai, labai priklauso nuo to, kaip e, te, ES teisės aktai yra perkeliami į nacionalinius teisės aktus. Todėl kartais yra apsunkinama pagalbos gavėjų prieiga prie šių lėšų. Aš manau, kad e, į visą tai reikia atsižvelgti siekiant bendro tikslo. Būtent, kad mes galėtume tinkamai panaudotas lėšas ir kad jas svarbiausia gautume. Ir tik tada mes būsime žengę svarbų žingsnį, norėdami paremti mūsų piliečius, vietos ir regiono institucijas, kad visos jos galėtų geriau pasinaudoti ES lėšomis. Ačiū Jums už bendradarbiavimą ir džiaugiuosi Jūsų įnašais į šį pranešimą. Thank you uh, very much. Thanks to, to everybody. I think it is... Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kaip pirmininkė, kad tai išties svarbus dokumentas. Ir iš esmės svarbiausia surasti visų šių užduočių ir iššūkių pusiausvirą, nes vietos valdžios vaidmuo užtikrinti, kad būtų tinkamai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai, gyven, siekti ES tikslų gyvendinimo, bet taip pat daryti viską taip, kad nebūtų didinama administracinė našta. Ir iš tikrųjų jeigu aš teisingai supratau, tai labai gera mintis. Ir šie mūsų siekiai apima daugybę sudėtinių dalių. Kalbame apie įvairiausias valdymo struktūras. Jūs kalbėjote apie galutinį naudos gavėją. Tikriausiai, kalbant apie gerą valdymą, tai turėtų būti mūsų dėmesio centras. Mums reikia užtikrinti, kad būtų mm, atsiliepiama į visus iškylančius iššūkius ir taip pat siekti, kad galutinis naudos gavėjas būtų patenkintas rezultatu. Bei taip pat nepamiršti, kad mums tenka užduotis užtikrinti, kad es biudžetas būtų gyvenintas tinkamai. Tai yra viską reikia tvarkyti ir organizuoti taip, kad naudos gavėjas būtų patenkintas e, vykdoma politika ir kad jam kad jis būtų tikras, jog vykdoma politika, kurios tikslas yra spręsti jam iškylančias problemas. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad keletas kalbėtojų minėjo žodį sandoris. Ir kalbėdami apie Europos regionų politiką, mes akcentuojame šiuos sandoro tipo susitarimus tarp e, miestų, naudos gavėjų, komisijos. Ir norėčiau, kad kolegos iš komisijos būtent tai pasižymėtų ir turėtų omeny, kad mums tai yra aktualus klausimas, kad mes norėtume daugiau išgirsti apie tokio požiūrio skleidimą ir taikymą. Kalbu apie sandorio tipo susitarimus gyvendinant regioninę politiką. Ir kad tai yra kelias link supaprastinimo, taisyklių supaprastinimo. paprastinimo Taigi norėtumėme, kad ateityje jūs nepamirštumėte šio požiūrio, dėkdami naują valdymo sistemą ateityje. Jeigu daugiau niekas neturi jokių pastebėjimų, norėčiau visiems padėkoti ir manau, kad tuo galime baigti šio darbo tvarkės punkto svarstymą. Noriu labai padėkoti visiems